Alors, chers collègues, je pense qu'on doit commencer déjà. Mėly kolegos, pradėkime darbą. Šiandien ryte aš pirmininkausiu mūsų posėdžiai. Šiek tiek yra pasikeitusi darbo tvarkė. Po, dviejų, penk... po 12.15 tiksliau kalbėsime apie trečiųjų šalių paketą, tų trečiųjų šalių, kurių piliečiams reikalinga yra viza. Čia būtų apie Kosovą konkrečiai kalba Tanios Fajon pranešimas. Na, o dabar pradėsime apie nepaprastosios padėties įstatymą Prancūzijoje. Tai yra su pirminė ir antrinė teisė susiję. Šiek tiek priminti norėčiau e, situaciją. E, Lapkričio 13 dieną Paryžiaus regione įvyko išpoliai, po kurių Prancūzijos vyriausybė nusprendė nepaprastąją padėtį paskelbti. Ta nepaprastoji padėtis buvo nuo, šeš, nuo 6 iki 26 lapkričio. Tiksliau, 3 mėnesiam buvo nustatyta ir po to vasario mėnesį dar 3 mėnesiam pratesta ir galiausiai gegužės antrą dieną pratesta dar dviem mėnesiam. Prancūzijos įstatymas dėl nepaprastosios padėties nustato tam tikras priemonės, kurių gali imtis administracinės valdžios institucijos. Kai kurios iš šių priemonių gali būti nukrypta, nukrypstančios nuo pagrindinių žmogaus teisų ir laisvų deklaracijos. 2015 14 metų lapkričio mėnesį, mėnesio, tiksliau 15 metų lapkričio mėnesio, bei šių metų vasario ir gegužės mėnesio laiškais Prancūzijos vyriausybė informavo tarybą apie 15 straipsnio panaudojimą pagal koordinatorių sprendimą. Mes pakvietėme poną Pierre Salel e, neįprastai įgaliotą į Prancūzijos ambasadorių prie ES, tam, kad būtų pasikeista nuomonėmis apie nepaprastąją padėtį Prancūzijoje, bei e, bus diskutuojama taip pat, ar priemonės, kurių buvo imtasi, atitinka pirminės ir antrinės. E, E, teisės priemonės. Pirmiausia, gerbiamas ambasadorių, norėčiau uh, pirmiausia išreikšti mūsų užuojautą dėl dviejų policininkų nužudimo prieš keletą dienų, birželio 13 dieną. Dabar žodis gerbiamam ambasadoriui, ponui Sada. Dėkuoju, gerbiamą pirmininkę gerbėmėjai parlamentarai, man didelė garbė dabar kalbėti šiandien šioje salėje, bei taipogi atsakyti jūsų klausimus, bei prašymus pateikti informacijos apie nepaprastąją padėtį Prancūzijoje. Ir iš karto norėčiau padėkoti Jums už užuojautą tai išreikštą Jūsų asmeniniu ir viso parlamento vardu dėl e, visai nesenų išpolių prieš tris dienas įvykusių Prancūzijoje. Kasgi ta nepaprastoji padėtis? Gerbiama pirmininkė, jūs jau šiek tiek tai pristatėte. Tai yra specialioji neįprastoji situacija, kurią nustato įstatymai. Prancūzijoje 55 metų įstatymų tai yra apibriešta. Ir tai yra grėsančio pavojaus situacija arba dėl dėl įvykių pobūdžio. Ir tai yra prilyginama nelaimiai. Labai svarbu yra pasakyti, kad tai yra įstatymais nubriežta situacija. Tai nėra politinio sprendimo rezultatas. Kai yra taikoma nepaprastoji padėtis, papildomos prerogatyvos ir veiksmų, veiksmų priemonės gali būti panaudotos prevenciniais tikslais e, yra skelbiama nepaprastoji padėtis, siekiama taip išvengti didelių e, su, viešosios tvarkos sutrikdymų neįprastosiamis aplinkybėmis. Kaip jūs sakėte, gerbiama pirmininkė, kitą dieną iš karto po lapkričio 13 dienos išpolių buvo Prancūzijoje nepaprastoji padėtis paskelta. Trims mėnesiams buvo. Uh. <clears throat> pratesta lapkričio mėnesį, tada vasario 19 vėl 3 mėnesiam ir galiausiai gegužės 20 dieną dar 2 mėnesiam. Norėčiau pateikti keletą pavyzdžių tų priemonių, kurių buvo imtasi. Tos priemonės turi būti, yra būtinos ir proporcingos. Pirmiausia, yra draudžiamas demonstracijos. Yra laike ir erdvėje laiko ir erdvės prasme tai draudžiama. Tai yra pirmiausia siekiama išvengti žmonių susibūrimų, nes žmonių susibūrimai yra teroristų taikinys. Na ir taipogi tuo siekiama išvengti įvykių eskalavimo renginių atveju. Ir štai pavyzdžiui, Paryžiuje, kai gruodžio mėnesį vyko e, klimato konferencija buvo nuspręsta e, uždrausti rengti demonstracijas. Tačiau, kaip jūs e, žinote, e, mano šalyje socialinių teisių e, reikalavimai ir judėjimai pasireiškia protestais, tačiau tie protestai nėra visuotiniai, todėl mes administracinėms valdžioms, prie, valdžios priemonėms leidžiamės spręsti savo nuožiūrą, kokiu priemonimtis. Taip pat e, gali būti vykdomos kratos, jeigu manoma, kad e, ieškoma vieta, ieškomoje vietoje laikomasi, lankosi asmenys, kurie gali kelti pavojaus visuomeniai. Taipogi gali būti taikomas areštas namuose, namų areštas, jeigu žmonės gali labai rimtai pažeisti viešą tvarką. Aš ne išsamius rezultatus pristatysiu, bet keletą pavyzdžių pateiksiu, kaip yra taikomos nepaprastosios padėties priemonės. Pirmiausia, dėl administracinių kratų. Prieš keletą savaičių, tiksliau, gegužės 15 dieną, e, gavome rezultatus. Ir štai per pirmąjį per pirmąją nepaprastosios padėties laikotarpį iki vasario mėnesį 3000 e, maždaug 3,5 tūkstančio maždaug kratų buvo įvykdyta. Per antrąjį laikotarpį iki e, gegužės mėnesio 147 e, kratos buvo įvykdytos. Ir turiu pasakyti, kad 750 ginklų buvo konfiskuota per, per šias kratas, iš jų 75 buvo karo ginklai. Šių kratų tikslas yra žvalgybos darbas, taip yra išsklaidomos abejonės, renkama naujausia informacija, atnaujinama informacija. Na ir daugiau nei pusė kratų buvo atlikta tų asmenų atžvilgių, kurie jau buvo, apie kuriuos jau buvo žinoma. 59, dėl 59 kratų buvo pradėti teisminiai tyrimai dėl ginklų laikymo, dėl narkotikų laikymo. Ir, ir iš tikrųjų tos kratos tik tai parodė, kad terorizmas yra glaudžiai susijęs su ginklų ir narkotikų priekyba. Mes visi puikiai žinome, kad priekyba narkotikais yra vienas iš finansavimo, terorizmo finansavimo šaltinių. Dėl namų arešto, ką galiu pasakyti, iš 268 68, 68 um, areštų Vasario mėnesį 68 e, buvo atnaujinti sprendimai, pratesti sprendimai, keletas naujų e, sprendimų, taigi 72 dabar asmenis, 72 asmenim taikomas namų areštas šiuo metu. Ir tik tai e, viena maldos vieta buvo uždaryta pagal nepaprastosios padėties priemonės. Taigi šios priemonės yra taikomos laikantis nepaprastos padėties įstatymų ir administracinių priemonių. Nepaprastoji padėtis jokių būdų nereiškia teisinės valstybės principų peržengimo. Nepaprastosios padėties priemonėms ta, priemonės taikant vis tiek yra taikomos garantijos. Tos pačios garantijos yra jau pačiame nepaprastosios padėties įstatyme. Štai pavyzdžiui, 15 metų lapkričio 20 dienos įstatyme yra šiek tiek patikslinamas 55 metų įstatymas. Štai pavyzdžiui, kas dėl namų arešto. Naujasis įstatymas šiek tiek pakeitė taikymo laiką, lauką tiksliau to įstatymo priemonės taikomos e, laikė, ribuojamos laikė ir erdvėje. Dabar taipogi, kas dėl kratų, tai procedūrinės garantijos buvo užtikrinamos, e, prokuroro sprendimas buvo būtinas, taipogi policijos pareigūnų dalyvavimas kratose ir e, kratų išvadų perdavimas proto, prokurorams. Taipogi žurnalistams, e, e, politikams, savivaldybių nariams e, apsaugos priemonės buvo taikomos. Tai reiškia, kad jie, jiems negalėjo būti taikomos kratos. Dabar kas dėl teisėjų. Prancūzijos konstitucinė taryba arba konstitucinis teismas 2015 metais gruodžio mėnesio sprendime patvirtino, kad namų arešto priemonės atitinka konstituciją. Administraciniai teisėjai, sprendžiantis dėl to, turėjo imtis tų, priimti tuos sprendimus tik tai tuo atveju, kai jų buvo būtina imtis, kai jie buvo proporcingi ir reikalingi. Ir tie, tais principais re, remiamasi nuo pat 33 metų. Dėl kratų konstitucinė taryba vasario 16 dieną prieėmė sprendimą ir jame yra sakoma, kad administracinė institucija negali e, nukopijuoti duomenų gautų kratų metu, jeigu tam nėra gautas teisėjo leidimas Taigi, Konstitucinė taryba ir patvirtino priemonių taikymo teisingumą ir jų e, teisingumo taikymą užtikrino. Dabar kas dėl administracinių teisėjų. Sprendimai gali būti priimti skubos tvarka, jeigu yra pavojus grėsantis nedelsantis pavojus. Balandžio mėnesį gavome skaičius. Daugiau nei trečdalis, tai yra 38 111 skubiai priimtų sprendimų, buvo apskusti. Tai yra, buvo prašoma arba sustabdyti sprendimų taikymą, arba pakoreguoti. Taigi administracinių teisėjų kontrolė yra realiai teisėjų vykdomas darbas. Taigi pakartosiu, nepaprastoji padėtis tikrai nereiškia teisinės valstybės principų pažeidimo. Ne, kaip tik priešingai vidaus reikalų ministerijai yra taikoma teisminė, labai griežta netgi teisminė kontrolė. Taigi legislatyvinė, teisminė ir parlamentinė kontrolė vykdoma. 15 metų lapkričio 20 dienos įstatyme yra numatoma taip pat parlamentinė kontrolė nepaprastosios padėties. Dabar pacituosiu. Nacionalinė asamblėja ir senatas yra nedelsiant informuojami apie nepaprastosios padėties e, priemonės ir gali vertinti ir tikrinti tokių priemonių teisingumą. Taigi, būtent pagal tokį įstatymą parlamentarai reguliariai gaudavo informaciją, statistinius duomenys apie nepaprastosios padėties e, priemonių taikymą. Buvo klausimai rengiami e, vidaus reikalų ministre, ministerijoje, e, su vidaus reikalų ministerija vyko, vyko klausimai, su konstitucinė taryba, su pilietinės visuomenės organizacijos atstovais vyko klausimai. Gerbiama pirmininkė, gerbėmėjai parlamentarai, jūs e, jau sakėte, kad jūsų komiteto nariams kilo klausimų e, dėl nepaprastosios padėties dėrėjimo su tartautiniais Prancūzijos įsipareigojimais, tai yra konkrečiai su Europos žmogaus teisų konvencija. Prancūzijos vyriausybė nusprendė pasinaudoti civilinių ir politinių teisų paktu bei Europos žmogaus teisų konvencija 15 straipsnių. Čia yra numatoma išimtis, tai yra, kai išskirtinių išimtinių aplinkybių atveju e, yra netaikomos tam tikros teisės ir laisvės. Ir tai būtų daroma pagal nepaprastos padėties procedūrą mūsų šalyje. Dar kartą pasakysiu, kad tos išimties taikymas nereiškia nei pakto, nei, konventen, nei konvencijos netaikymo. Ne, kaip tik yra šių dviejų teisinių instrumentų numatyta tvarka, kuri numato, kad tam tikromis aplinkybėmis, pagal tam tikras sąlygas, atitinkant nepaprastą padėtį, e, būtų taikomas specialiosios priemonės. Ir čia yra privaloma tvarka informuojama tiek Europos taryba, tiek jungtinės tautos apie tų dviejų instrumentų pritaikymą. Ir štai pastaraisiais mėnesiais e, vyko diskusijos su Venecijos komisijos atstovais ir jungtinių tautų specialiaisiais pranešėjais. Venecijos komisijos atstovai, man atrodo, kovo mėnesį dar pas mus laikėsi. Mūsų ministras pirmininkas bei Europos reikalų sekretorius vyko į Strasbūrą, susitiko su e, Europos tarybos generaliniu sekretoriu. Taipogi mūsų ministras Ženevoje, e, jungtinėse tautose vasario mėnesį pristatė nepaprastosios padėties e, situaciją ir priemonės, kurių buvo imtasi. Taipogi buvo pristatytas mūsų tikslas, tai yra užtikrinti piliečių saugumą bei e, piliečių laisvės, kurios mums labai svarbios Prancūzijoje. Na ir galiausiai, tikriausiai jums kilo klausimas, kodėl keletą kartų buvo pratesta nepaprastoji padėtis ir visai neseniai paskutinį kartą, kodėl buvo dar kartą pratesta nepaprastoji padėtis. Prancūzijos prezidentas labai aiškiai pasakė, kad nepaprastoji padėtis neturėtų būti nuolatinė padėtis Prancūzijoje. Tačiau e, jis yra atsakingas už piliečių saugumą ir privalo jį užtikrinti, juo labiau, kai e, grėsmis yra realios. Tačiau Kaip žinia, dėja, Prancūzija yra prioritetinis taikinys teroristinių judėjimų, konkrečiai džihadistinių judėjimų dėl savo veiksmų prieš džihadistus Sirijoje, Irake ir Sahelio regione. Bet taipogi ir dėl laisvės, pasaulietiškumo ir emancipacijos propaguojamų e, vertybių, nes mūsų šalyje jau, e, jau kelis amžius mes džiaugiamės ir didžiuojamės galėdami tas vertybės konkrečiai gyvendinti. Būtent tai nepatinka teroristams ir būtent todėl mes esame taikiniu. Štai pavyzdžiui, kovo pabaigoje buvo užkirstas kelias didelio masto e, išpoliams ir per pastaruosius dviejus, trejus metus 12, 12 e, rimtų išpolių buvo užkirstas kelias. Ir štai kaip jūs pirmininkė sakėte, visai neseniai prieš tris dienas e, policininkų pora buvo nužudyta Prancūzijoje ir jie buvo nužudyti vien todėl, kad yra policininkai. Dabartinėje situacijoje vykstant Europos futbolo čempionatui reikalinga imtis ypatingų saugos priemonių. 2,5 milijono sirgalių dalyvauja čempionate, tiesiogiai ar netiesiogiai su futbolo čempionatu, dėl futbolo čempionato e, į Prancūziją jo metu atvyks ar, ar atvyks dar 8 milijonai žmonių. Be jokios abejonės buvo imtasi įprastinių saugos užtikrinimo priemonių. 110 tūkstančių e, policininkų šiuo metu yra e, mūsų gatvėse, tai saugos taipogi tvarkos užtikrinimo pareigūnų. Tačiau mes manome, kad dėl šio renginio svarbos, Europos futbolo čempionato svarbos, o taipogi dėl visai greitai po to iš karto vykstančio vykstančių Tour de France lenktynių yra būtina taikti šias priemonės. Dar kartą pasakysiu, kad teisiškai ši tvarka yra griežtai reglamentuojama ir siekiama užtikrinti pusiausvyrą tarp tvarkos užtikrinimo ir piliečių laisvių užtikrinimo. Dėkoju pirmininkė. Pirmininkė, dėkoju už tokį detalų situacijos pristatymą. Na, o dabar pradėsime nuo kolegų klausimų. Pirmiausia, koordinatoriai frakcijų. EPP frakcijos vardu gal ponas Engel. Ačiū pirmininkė. E, sveiki atvykę, gerbiamas ambasadoriau. Aš Norėčiau sureaguoti tai, ką Jūs sakėte. Nepaprastoji padėtis neturėtų užsitęsti. Tai neturi būti nuolatinė padėtis. Tačiau e, čia būtent toks pavojus ir iškyla tiek Prancūzijoje, tiek kitur. O tai yra, taip yra todėl, kad iš principo tie reiškiniai gal ir nėra tokie nauji, bet jie uh, suintensyvėjo. Ir štai dabar mes supratome, kad mūsų tyrimo procesai, mūsų tyrimų taisyklės yra galbūt net nepakankamos. Ko gero visi tie, kurie e, studijavo prancūzi, prancūzakalbių šalių teisę, pamena, kad buvo toks įstatymas, kuris draudė patikrinti, sako kalbėtojas, ar buvo svetimo teravimo atveju ar ne. Ir štai pavyzdžiui, buvo tikrinama, ar 6 val. ryto dar lova būdavo šilta ar ne. Taigi, dabar gali kilti pavojus toks, kad įsivaizduokime, kad prieš vidurnaktį reikia kažkur tai kratą atlikti – Bet ar tam tikrai reikalinga nepaprastoji padėtis? Ir ar. Taigi dabar ta nepaprastoji padėtis kaip ir padeda užtikrinti tų priemonių gyvenimą. Man ta nepaprastoji padėtis, nepaisant to, kad griežtai reglamentuojama, turi būti uh, labai griežtai tai taipogi ir taikoma. Prancūzijoje vyko išpoliai, na taip, jūs sakėte, kad e, futbolo čempionatas, Tour de France lenktynės visada bus e, kažkas tai, kuo prisidengiant galima būtų taikyti nepaprastąją padėtį. Aš manau, kad čia reikalinga ne nepaprastoji padėtis, o adekvačios priemonės e, tai konkrečiai situacijai. Na ir galiausiai, gerbiamas ambasadoriau, Praeitais metais Limondų laikraštyje skaičiau, kad maždaug šimtas radikalių e, mečečių e, yra Prancūzijoje. Aš nepamenu, kad būtų imtasi kažkokių priemonių prieš jas. Štai pavyzdžiui, e, imamai nebūdo, nebuvo areštuoti, nebuvo išsiusti iš šalies, mes tiesiog, jūs tiesiog identifikavote uh, mečetes, tačiau nieko su tuo nedarėte. Ir mm, nereikia čia jokios nepaprastosios padėties. E, galima buvo kažką tai padaryti. Dėkoju. Ačiū, ponė Engel. Dabar socialdemokratų frakcijos vardu, ponė Sipel. Ačiū, ponė pirminkė. Dėkoju ambasadoriui už detalų situacijos Prancūzijoje apibūdinimą. Ačiū už tai, kad paaiškinate, kas yra įmanoma pagal, e, pagal šias e, varustosios padėties priemonės. Tačiau aš sutinku su ponu Engeliu, kad yra pavojus, kad jeigu tos priemonės bus taikomos neribotai. Taip pat aš nerimauju dėl poveikio visuomeniai, jeigu nepaprastoji padėtis užtruks per ilgai. Žinoma, negalime neikti, kad aplinkybės yra rimtos. Hmm, Prancūzijoje. Tačiau man įdomu, ar yra kokiu nors kitų sumetimų susijusius su nepaprastąją padėtimi, padėtimi. Jūs išvardėjote įvairiausius įvykius, streikus, e, Tour de France, e, futbolo čempionatą. ar yra priemonė pakankamai padidinti policijos aktyvumą, kad jie galėtų sureaguoti į grėsmės. Ar buvo kalbama apie prevencinės priemonės, kad būtų galima užkirsti kelią tam tikriems įvykiams. Jūs kalbėjote apie areštus, konfiskavimus atlikta apie 300 kratų, rasta įvairiausių ginklų. Tačiau klausimas yra, ar tie ginklai yra atskirose namuose ar vienoje vietoje. Aš norėčiau sužinoti plačiau apie nelegalius ginklus. Ar tai yra dideli arsenalai ir tiesiog buvo rasti individualus ginklai atskirais atvejais. Ir ar yra ryšys tarp, aišku, kad yra ryšys tarp ginklų, narkotikų prekybos ir terorizmo ir kalbant apie tos kelius šimtus ginklų, tai ar yra ryšys tarp jų ir terorizmo, ar tai buvo tie radikalai nusikalteliai, ar galima daryti prielaidą, kad jie rengėsi teroristinėmis išpolėms, ar tai buvo tiesiog, pavyzdžiui, prekybiniai ginklais, narkotikais, kurie tiesiog neryšio su terorizmu, terorizmu neturėjo. Ir paskutinis klausimas, jūs minėjote apie baudžiamasios procesus, kurie buvo pradėti. Norėčiau sužinoti, kiek iš viso jų buvo pradėta, koks yra tų procesų statusas, ar jie susijęs su organizuotu nusikalstamumu ar terorizmu. Ačiū, ponė Sipel. Toliau, Karf frakcijos vardu e, panas e, Ulal. Ačiū pirmininkė. Kaip kolega ką tik sakė, visuomenė visada susiduria su tokia situacija, kuomet galima sakyti, kad ji pateisina neparastosios padėties naudojimą. Tačiau radikalus, radikali, radikalio islamo grėsmė yra nuolatinė, ji nedings dėl to, kad jūs paskelbėte nepaprastąją padėtį. Kai egzistuoja kažkokia ypatinga specifinė kritinė padėtis, galbūt reikia nepaprastosios padėties. Tačiau kai grėsmė yra nuolatinė, ar negeriau būtų patvirtinti įstatymus, kurie leistų imtis greitų veiksmų. Ačiū. Alde frakcijos vadų pon e, Grisbek. Euh, ačiū pirmininkė, ačiū gerbiamas ambasadoriu už tai, kad sutikote čia atvykti ir už tą dialogą. E, kuris e, dėja jau tapo netokiu įprastiniu, bet bent jau įmanomu e, lybe komitete. Nes mes jau ir anksčiau keletą kartų susitikome su kitų e, valstybių narių atstovais, e, tose, val, tų valstybių atstovais, kurių teisinis režimas buvo šiek tiek pakoreguotas, tai čia aš apie Lenkiją, Daniją ir Vengriją kalbu. Taigi labai dėkojame už tokį um, įdomų pranešimą, taipogi dėkojame ir už aiškumą tiek teisinę, tiek teisinio poveikio prasme. Dėkojame, kad pristatėte Prancūzijos tartautinių įsipareigojimų e, dalį, taipogi šimčių taikymą. Dėkojame Jums už aišku pasisakymą dėl e, konkrečių įstatymų prieimimo praeitų metų antrą pusmetį. Dabar kas dėl gegužės mėnesio įstatymo, tai galbūt uh, tas gegužės mėnesio įstatymas taps uh, teisinė tvarka, kuri turėtų būti ribojama laikė, tai būtų laikina teisinė tvarka. Aš esu prancūzija, dar ir kitų prancūzų, aš puikiai uh, suprantu, kokia didelė įtampa šiuo metu vyrauja Prancūzijoje. Nežinome, kokia grėsmė šiuo metu egzistuoja. Jūs kalbėjote ir apie neramumus, apie uh, E, socialinių partnerių judėjimus. Na ir pabaigai dar pasakysiu, kad nepaprastosios padėties įgyvendinimo paskelbimas po lapkričio 13 dienos yra visiškai pateisinamas, turint galvoje susiklošusią padėtį. Tačiau uh, Manau, kad jūs galėtumėte netgi būti viešosios teisės profesoriumi, labai puikiai pristatėte dabar situaciją. Taigi, e, laisvės, laisvė turi būti taisyklė, o policijos priemonės išimtis, taip bent jau sako teisininkai. Taigi, jūs dabar priminėte taipogi, kad yra parlamentinė kontrolė e, yra taikoma ir dabar tos nepaprastosios padėties sutarties e, pratesimas ilgas, ilgalaikis taikymas gali susilpninti nepaprastosios padėties principą. Ir nepaprastosios padėties e, ribojimas laikė nulėmė kad e, nulėmė tam tikrų priemonių taikymą ir dabar gaunasi taip, kad net ir patys prancūzai nebežino, ar yra nepaprastoji padėtis ar ne. Na ir nepaprastosios padėties tikslas yra ne ginti valstybę, o teisinės valstybės principus. Na, o nepaprastoji padėtis negali būti teisinės valstybės vienas iš tikslų. Štai tas veiksmingumas mažėjantis nepaprastosios padėties. Ką galiu pasakyti apie tai? E, Taigi žvalgybos informacija, e, demonstracijų draudimas, kratos dabar pastaruoju metu vis geriau organizuojamos. Taip, suprantu, tačiau visai neseniai prieš keletą dienų įvykdytas išpolis tik tai parodo, kad nepaprastosios padėties veiksmingumas e, mažėja. E, E, nes e, tas žudikas buvo užfiksuotas specialiųjų tarnybų. Taigi, kaip galima veiksmingiau nepaprastosios padėties priemonės vykdyti, kad ta nepaprastoji padėtis dėl ilgalaikio taikymo nesusilpnėtų kaip principas. Pone Veržė, dėkoju pirmininkė. Dėkoju ambasadoriau, gerbiamas ambasadoriau, už teisinės situacijos pristatymą ir Prancūzijos vyriausybės imtus priemonių pristatymą taipogi. Aš norėčiau pasidalinti keletą e, problemų, kurios neramina prancūzus. Pirmiausia, situacija yra tikrai nepaprasta, neįprasta ir priemonės taipogi turi būti nepaprastos tačiau vis dėlto bendrosios, te, bendrosios teisės principai ir teisinės valstybės principais turi būti gerbiami. Ir dabar ar reikia uh, e, paž, paže, pažeisti piliečių teisės to vardan. 55 metais pirmą kartą buvo nepaprastosios padėties įstatymas priimtas ir tai buvo padaryta po Alžyro karo. Ir tik tai 2015 metais pirmą kartą buvo tos priemonės pritaikytos kilus riaušiams. 55 metų įstatymas buvo pakeistas e, Prancūzijos parlamento, jis buvo sustiprintas netgi ir dabar neprireikė jo taikyti po Alžyro karo, tačiau prireikė e, tą įstatymą pritaikyti po praeito lapkričio išpolių. Natali teisi, šiek tiek pagerėjo situacija. Tačiau, turint galvoje kratų skaičių, aš manau, kad nenormalu yra e, tokias, tokias priemonės taikyti. Dabar kas dėl namų areštų, jis buvo pritaikytas ir žaliųjų aktyvistams, taigi kodėl tai buvo padaryta. Taip, nepaprastoji padėtis buvo pratesta gegužės gale. Ir tikiuosi, kad ji nebus pratesta Liepos mėnesį. Tačiau dabar matome, kad vykdomosios valdžios galios yra stiprinamos politinės galios atžvilgių administracinių teisėjų ir policijos prerogatyvos yra stiprinamos, o tai mus neramina. Norėčiau pritarti tai, ką sakė ponė Grisbek. Kiek tų namų areštų, kiek e, tų kratų iš tikrųjų pasitarnavo kovojant su terorizmu. Ir būtent čia slypi problema dabar yra lyginama, kaip reagavo Prancūzija ir Belgija. Belgijoje nėra nepaprastosios padėties. Tačiau, nepaisant to, Belgijai tokia pat grėsmė yra kilusi. Tiesiog e, reakcija nėra tokia, nėra tokia pati. Reikia būti labai budriems, reikia dirbti su Venecijos komisija, reikia dirbti su e, Junktinių tautų žmogaus teisų komisaru. E, Aš tiesą sakant, esu labai sunerimusi dėl teisinės padėties pokyčių savo šalyje. Gerbiami kolegos, e, dabar pona Majam, Intveld, Gijom, Gomeš ir Spinelį. E, šioms kalbėtėms e, suteiksiu žodį. Pone Fajon, dar vienas. Vieną kolegę noriu pasakyti. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju gerbiamam ambasadoriui už e, svarbę informaciją, kuri buvo mums pristatyta. Turiu pasakyti, kad e, labai e, solidarizuojasi su prancūzijos žmonėmis, užjaučiu jas dėl įvykusių tragedijų ir nebekartosiu dabar, ką sakė kolegos, neminėsiu tų klausimų, kurie jie iškėlė. Tačiau noriu paklausti dėl ko kito. Uh, E, ką skaičiau vakar, Belgijos laikraščiai FP e, pranešė ir diplomatai kalba apie tai, kad Belgijos policija gavo informacijos, jog dvi teroristų grupės atvyksta, atvyko prieš pusantros savaitės maždaug e, į Belgiją ir Prancūziją iš Sirijos per Turkiją ir Graikiją, kad tie teroristai pasidalijo dvi grupės tam, kad surenktų išpolius per ateinančias dienas Paryžiuje ir Paryžiuje Briuselėje. Ir e, Daugiau informacijos žiniasklaidos nematėme, bet kai kurios ambasados išplatino elektroninius laiškus, kuriuose perspėjama žmonės neslankyti prekybos centruose viešajame, nesinaudoti viešuoju transportu ir Belgijos policija kreipėsi į nacionalinę saugumo tarybą, kad pakeltų e, parengties lygį, pavojos lygį aukščiausią E, žiniasklaidos, e, aš kaip suprantu, vakar e, policija pranešė žiniasklaidai, kad informacija dar tyriama ir kad nereikia pasikliauti penelik daug žiniasklaidą, tačiau kadangi ta informacija pasirodė ir iš ambasadų, norėčiau paklausti jūsų, ar jūs turite tą pačią informaciją apie užsienio kovotus priklausančius Islamo valstybei, kurie praeitą savaitę atvyko į Belgiją ir Prancūziją. Dabar ponia Holmaier. Gerbiamas ambasadorio, pirmiausiai norėčiau padėkoti Jums, kad atvykote į mūsų komitetą. Pirmiausiai noriu išreikšti savo užuojautą Prancūzijos žmonėms, taip pat šeimai mm, tų žmonių, kurie buvo nužudyti teroristų praeitą savaitę. E, e, kai kas iš mūsų komiteto narių sako, kas yra gerai, kas yra blogai, iš to, ką jūs darote, bet aš noriu jūsų paklausti kiek kitaip, ko jūs tikėtumėtės iš mūsų komiteto, ką mes galime padaryti Prancūzijos labui. E, dažnai sėdime ant sofos ramiausiai ir galvome, kad viską mes žinome, kaip padaryti, kaip vairuotojai sėdintis e, automobilio gale, bet aš norėčiau jūsų paklausti priešingai nuo to, ko klausė ponė Veržyje. Po to, kai buvo nužudytas policininkas ir jo žmona, E, sužinojome, kad kaltininkas jau ateityje buvo identifikuotas, sekamas. Labai sunku teisinė valstybėje e, sakyti, kad bet koks salafitų judėjimui priklausantis žmogus yra e, užpolikas. Ar žmonės gali būti laikomi namų areštos agmus ar panašiai. Mes negalime žinoti, kad žmonės surenks išpolius. Reikia naujos strategijos, ką daryti, kaip elgtis. Negalima e, teikti, e, teisti žmonių e, iš anksto, vien žinant, kad jie yra salafitai ir galbūt gali surenkti e, išpolius. O dėl tos informacijos apie teroristus keliaujančius per Turkiją ir Graikiją. E, kirtus Graikijos e, sieną jiems, ką mes galime padaryti? E, kai kurie žmonės piknaudžiauja pabėgėlių keliais, e, yra prisidengę pabėgėliais. Ir kaip reikia atskirti tikrus pabėgėlius ir migrantus, kurie galbūt ieško geresnio gyvenimo Europoje nuo tų žmonių. Ar e, galima užtikrinti ryšį tarp SIS duomenų bazės, pabėgėlių duomenų bazės ir ačiū, kad atvykote. Pone Intveld. Dėkoju, gerbimo pirmininkė, ger... dėkoju ambasadoriai, kad atvyko. Labai e, aktualu ir svarbu rengtis ta, rengtas diskusijas Europos parlamente nors diskusijos yra galbūt nemalonios, sudėtingos, bet kalbame apie pagrindinės teisės, apie teisinę valstybę. Ir aš manau, kad tikrai e, ši vieta yra derama rengti tokias diskusijas, nes mes esame visi ES piliečiai ir išpoliai Prancūzijoje ir Belgijoje mus visus palėtė. Ir aš asmeniškai manau, kad kai matome vaizdus, e, visi suprantame e, emocijas ir aš savo frakcijos vardu norėčiau išreikšti solidarumą su nukentėjusiais ir jų artimaisiais. Europos parlamentas e, yra susijęs su šiais dalykais ir dėl kitų motyvų. E, mes e, matome, kad kiekvieną kartą po teroristinių išpolių siūloma priimti teisės aktus dėl teroristinės veiklos prevencijos ir mes e, žinome, kad tai yra susijęs su pagrindinėmis laisvėmis ir turime e, užtikrinti tam tikrus dalykus ir tai yra mūsų prievolė. 2015 metais, lapčio 13 dieną, buvo paskelbta nepaprastoji padėtis, specialaus dekreto e, kelių tris kartus buvo pratesta tai ir jau galioja e, septynis mėnesius. Ar dar Prancūzija ketina e, pratesti šią patį po Liepos pabaigos ir toliau? Ką noriu pasakyti, tai ne pirma banga terorizmo, nuo kurios nukenčia Prancūzija e, kaip ir Europos Sąjunga. Ir ar buvo imtasi tam tikrų priemonių po ankstesnių išpolių toliau? E, žinome, kad e, Buvo išsakyta labai daug kritikos dėl pagrindinių teisų ir kokia yra vyriausybės e, reakcija. Dar vienas dalykas, e, lankėsi pas jūs Venecijos komisija ir man būtų labai įdomu išgirsti, kokios yra jos išvados. Dar vienas klausimas, kuris galbūt labiau turėtų būti adresuotas komisijai. Komisija sako, viskas yra gerai, tai mūsų neliečia, tai yra nacionalinės kompetencijos dalykai, e, bet Ar yra kitų valstybių narių, kurios imasi panašių e, priemonių, kaip kad Lenkija? Komisija yra e, pareiškusi, kad konstitucinis teismas deramai nefunkcionuoja ir ką komisija gali padaryti tokiais atvejais, kad neatsirastų pavojingų precedentų. Ir dar e, vienas klausimas dėl namų areštas. E, teismų sprendimai, e, kurie priimami žvalgybos tarnybų informacija bendro pobūdžio. Ir taip pat tai klausimas Europos komisija. Ar tokia priemonė atitinka ES teisės aktus dėl procedūrinių teisių ir nekaltumo prezumcijos, taip pat teisės į gynybą, E, kurią e, numato pagrindinių teisių hartija. Ir aš nežinau, ar tiesa tai yra, bet aš kaip suprantu, e, ta priemonė taikoma ne tik žmonių atžvilgių, kurie įtariami teroristinė veikla, bet ir tų, kurie imasi priemonių prieš darbo teisės pakeitimus. Mes dabar ponė Gijom, ne, noriu pasakyti, kad turėsime 10 minučių klausimams ir atsakymams. Ir kaip tik man dabar teko garbė kalbėti. Aš trumpai kalbėsiu, aš esu viena iš tų, kurie buvo labai kritiški šiais klausimais. Aš e, labai nerimauju dėl konstitucionališkumo aspektų. Labai džiaugiuosi kad visos priemonės galiausiai nebuvo pritaikytos, nes per tas diskusijas buvo netgi prarastas tikslas tų konstitucinių priemonių. Ir dabar, kaipgi prevencijos apsaugos ir žvalgybos veiksmai yra įgyvendinami. Mano klausimai būtų labai konkretus ir labai labai konkretus, jų yra du. Jūs kalbėjote apie maldos vietas, apie mečetes radikales. Visi matėme video vaizdus, informacijos, kitokios gavome apie tai. Kaipgi dabar yra su tuo? Na ir kitas klausimas buvo, ar įstatymą gali nagrinėti ir užginčyti teisėjai, siekdami užtikrinti pusiausvyrą e, teisų ir laisvių bei apsaugos priemonių. Ačiū, dabar žodis panai Gomes. Monsieur l'ambassadeur, euh, même si on parle euh, état d'urgence. Euh... Kai kalbame apie nepaprastąją pa, pa, padėtį, žinome, kad e, grėsmės, kurios kyla, yra ilgalaikės. E, galbūt čia yra vietiniai vietoje užaugę vieniši veikėjai, žmonės, kurie rengia išpolis. Ir prieš policininkus, pavyzdžiui, e, taip pat e, čia kalbam ir apie užsienio kovotojus. Norėčiau paklausti jūsų viena vertus kadangi tas, ta grėsmė yra ilgalaikė, su ja reikės gyventi ilgai. Ar daroma pakankamai deradikalizacijos programos taikymė, užkertant kelią radikalizacijai, ypač kalėjimuose, ar mūsų vyriausybės investuoja į tai. Taip pat norėčiau paklausti, ką galvojate apie darbus užkertant kelią e, terorizmo finansavimui, taip pat dėl ginklų, žinome, kas įvyko e, Orlande. Ir e, buvo imtasi priemonių dėl ginklų, kurias turi kolekcionieriai ir medžiotojai, tačiau ginklų klausimas visgi yra labai svarbus kalbame apie salafistų grėsmės, kodėl išorės politikos srityje mūsų valstybės narės ir ypač Prancūzija nesima priemonių prieš tas radikales ekstremistinės islamo versijas, kurios e, taip pat remia teroristus, pavyzdžiui, kaip e, Saudo Arabija. Ir pavyzdžiui, kai kalbama apie Turkijos ir Islamo valstybės teroristų ryšius. Ačiū, ponia Gomes. Ir galiausiai ponia Spinelė, prašom. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū, ponia ambasadoriu, už jūsų pateiktą neparusos padėties apibūdinimą ir susijusias problemas. Aš puikiai suprantu e, šias problemas. Mano šalis Italija yra turėjusi panašios patirties 6-ame dešimtmetyje ir 7-ame dešimtmetyje. Ir, aš, ir kaip Vokietija taip pat yra patyrusi panašių dalykų. Ką aš norėčiau Jums pasakyti? Nepaprastoji padėtis kai ji yra pratesiama, ji tampa tokiu baisiu e, gana žvėrimi, nes kyla pavojus e, supainioti tas sritis, kurių negalima painioti. Pavyzdžiui, visuomenės gyvenimo ir politinio gyvenimo aspektų. Ir taip paukojamos žmonių teisės. Ir tos išskirtinės priemonės įmamos taikyti bendrojoje erdvėje, taip kaip vyko Italijoje ir Vokietijoje. Taip pat norėčiau jūsų paklausti, ką jūs manote apie Tarptinės žmogaus teisų federacijos e, pareiškimą, kurie 9 birželio paskelbė ataskaitą dėl neprastosios padėties pratesimo, nes tai turi įtakos nacionaliniai sanglaudai. Ir tie įtarnėjimai, kurie kyla e, musulmonų bendruomenės atžvilgių didėja islamofobija Prancūzijoje. Taip pat kalbama ir apie tam tikras šalutinį poveikį kratų metu nerasta daug įrodymų, kad čia būtų ryšių su e, lapkričio mėnesių teroristoniais išpoliais. Pirmininkė, ačiū ponė Spinelė, man atrodo, supratome, ką jūs norite pasakyti. Na, dar paskutinis dalykas. Gyvenant, gyvendama Paryžyje aš labai nerimavau dėl tų socialinių konfliktų ir terorizmo e, aspektų sulėjimo. Ačiū, ponės Pinelė, daug klausimų užduota, ponės e, ambasadoriu, tačiau galiu jums duoti tik 10 tai minučių atsakymai. Madame la Présidente. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju taip pat E, už visus komentarus, pastabas, klausimus. Ir iš karto atsiprašau, kad į visus klausimus tinkamai ir tiksliai nesugebėsiu atsakyti. Ko gero, vienas leitmotyvas čia išryškėja, tai yra nepaprastosios padėties trukmė. Pone Spinelį taipogi apie tai kalbėjo, taigi, kad ta išimtis neturėtų tapti nuolatinės teisės principų. Uh, Na ir taipogi kai kurie kalbėjo apie šių priemonių veiksmingumo silpnėjimą. Taigi tos išimtinės priemonės tampa nuolatinėmis, išskirtinės priemonės, priemonės tampa nuolatinėmis. Ko gero atsakymas negali būti paprastas. E, nepaprastoji padėtis, išskirtinės aplinkybės reiškia išskirtinį traktavimą situacijos per tam tikrą laiką. Tačiau e, šis e, vertinimas kaip kad sakė mūsų ministras pirmininkas, turėtų atsižvelgti į. Vertinant tai, reikėtų atsižvelgti iš tai, ką, kaip sakė mūsų ministras pirmininkas, kova su terorizmu yra visos kartos kova. Taigi reikia nuolat realiu laiku sugebėti įvertinti rizikos lygį. Ir dabar šiuo metu, įnamuoju metu, mano šalies institucijos e, valdžia e, mano, jaučia, kad grėsmė yra didelė, todėl reikia pritaikyti nepaprastosios padėties priemonės. Na ir dar galiu taipogi štai ką atsakyti. Nepaprastoji padėtis tikrai nereiškia teisinės valstybės principų pažeidinėjimo. Teisinės valstybės principai ir toliau galioja. Jie yra tiesiog šiek tiek pakoreguojami ir patikslinami. Aš e, čia dabar pritarčiau kai kuriems iš jūsų. Nepaprastoji padėtis būtų nuolatinis e, bandymas sutaikyti as, suderinti e, asmens laisvių ir teisių, garantijų ir viešosios tvarkos tikslų. Nepaprastosios padėties atveju šiek tiek pasikeičia pusiausvyrą tų principų, nes dėl grėsmės šiek tiek skirtingai yra tie principai vertinami. Ir būtent už tai valdžios institucijos yra šiuo metu ir atsakingos, viešosios institucijos apie tai atsakingos. Uh, mano vyriausybė šiuo metu už tai atsakinga, kitos institucijos dabar turi nuspręsti, kur yra ta pusiausvyrą tarp asmens laisvių ir viešosios tvarkos užtikrinimo. Ir būtent tai yra svarbiausias klausimas, kur, į kurį mes turime visi atsakyti. Trečias dalykas. Be jokios abejonės, be visų jau minėtų priemonių kurios turi būti pritaikytos ir pakoreguotos atitinkamai į aplinkybės ir į grėsmę galiu pateikti, tik tai pasakyti, pateikti vieną pavyzdį. Štai tarkime, praeitą lapkritį vyriausybė nusprendė nebepratesti galimybės e, vykdyti kratų tomis sąlygomis, kaip kad pirmuoju nepaprastosios padėties laikotarpiu. Be jokios abejonės buvo daug kratų, kurios buvo tikrai reikalingos ir naudingos, bet e, tas pratesimas nepaprastosios padėties nereiškia, kad e, tvarka yra visiškai nekoreguojama, nekeičiama. Bet svarbiausia čia, ko gero, būtų ilgalaikiai veiksmai, e, darbas su priežastimis, su tuo, kas prisideda prie radikalizavimo, prie ideologijos, kuria remiasi teroristai. Ir mes visi turime nacionaliniu bei europiniu lygiu su tuo kovoti. Daug klausimų šiandien buvo užduota. Pone Fajon dabar kėlė klausimą apie riziką, galimybę, kad e, nauji teroristai atvyksta į Europą šiuo metu. Parlamentas ir taryba turėtų nuspręsti dėl ES sienų kontrolės priemonių. Šengeno kodas turi būti peržiūrimas e, įvažiavimų, išvažiavimų teisės aktas turi būti. E, nagrinėjamas, taigi labai svarbu, kad tie hotspot, tie karštieji taškai turėtų pakankamai priemonių kovoti su sukčiavimu. Ir štai dabar ta perkelimo programa pasirašyta su Turkija taipogi turi užtikrinti pačioje Turkijoje saugumo taisyklių pritaikymą. Be sienų kontrolės, už kurias jūsų komitetas taipogi yra atsakingas, dar reikėtų paminėti kovą su priekyba ginklais ir teroristiniais veiksmais kas dėl priekybos ginklais po Paryžiaus išpolių ir po Bruselio išpolių pamatėme, kad trūksta atsekamumo, trūksta kontrolės ginklų mūsų žemynė. Po Charlie Hebdo laikraščio užpolimo mūsų šalis kreipėsi į komisiją dėl ginklų kontrolės direktyvos sustiprinimo. Taryba vos prieš kelias dienas susitarė dėl šio klausimo ir mes Prancūzijoje džiaugiamės, kad pagal pasiektą susitarimą dabar galime plačiau pritaikyti uh, ginklų, draudžiamų ginklų kontrolės uh, nuostatas. ir taipogi reikėtų griežčiau reglamentuoti e, mėgėjiškų ginklų, konkrečiai medžiotojų ir sportinių tyrų e, mėgėjų e, ginklų turėjimą. Taigi reikia užtikrinti atsekamumą, reikia e, kontroliuoti griežčiau ginklų srautus Europoje, nes visai neseniai tik tai suvokėme, e, kad tai yra rimta problema. Toliau, teroristų finansavimas kartais mus stebina, su kiek mažai e, priemonių galima kartais teroro išpuolį įgyvent, įvykdyti. Štai pavyzdžiui, dviejų policininkų užpuolimų didelių išteklių netgi ir nereikėjo. Tačiau terorizmas yra e, finansuojamas iš priekybos ginklais, narkotikais, meno ginklais. Taipogi reikia kovoti su tuo ir taipogi reikia kovoti su anonimiškais e, banko bankų sandoriais. Taigi, komisija jau gana greitai e, imsis darbo su pinigų plovimo direktyva ir mūsų manimų tai labai svarbu yra šioje srityje. Taigi tikimės, kad su taryba ir parlamentu e, pavyks e, imtis atitinkamų priemonių Europos lygių ir tikiuosi, kad nepaprastoji padėtis nebus ta, tos vienintelės priemonės, kuriamis būtų kovojama su terorizmu ateityje. Pirmininkė, dėkoju gerbiamas ambasadoriau už atsakymus, ponė Inetvelt. Labai trumpai. Aš klausiau keletos konkrečių dalykų. Vienas iš mano klausimų buvo toks, ar galime pamatyti Venecijos komisijos e, ataskaitą. Pardonnez-moi de ne pas répondu à cette question précise. Atsiprašau, kad neatsakiau į tokį konkretų klausimą. Venecijos komisijos nuomonė buvo paviešinta jos pačios, jeigu e, gerai pamenu, tai kovo 7 dieną buvo tai padaryta, bet jeigu jūs pageidaujate, aš pats galėsiu jums tą informaciją perduoti. Dėkuoju. Kolegos, turime pereiti prie darbo tvarkės kito klausimo. Dabar laukiame ponios Ferraros, jie turi atvykti po keletos minučių.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 ji iš karto e, jau po kelių minučių atvyks, būtent todėl pradėsime nuo šešėlinių pranešėjų. Pradėsime nuo pono Melio. Prašom. Sra. Presidente, sendo franco, eu acho que. Atvirai pasakysiu. Manau, kad būtų neblogai jeigu ponė Farar išklausytų mūsų e, pastabų, nes ji yra pranešėja ir ji turės e, sustartis dėl svarbių kompromisų. Nemanau, kad labai e, gerai atrodo, kad ponios Ferraros nėra. Gal mes galėtume dabar kitą darbos varkės klausimą nagrinėti, gal galima e, atkelti, ką nors toks pasiūlymas būtų mano. E, Man taip pat aktualu tai, ką jūs sakėte, ir aš pati esu šešėlinė pranešėja, man būtų svarbu palaukti ponios Ferraros ir dabar, jeigu reikia apsitarti dėl darbo tvarkės klausimų su keitimo, pavyzdžiui. E, kitas klausimas e, susijęs su komisija. E, kitas, kito klausimo negalime dabar e, svarstyti, nes turi ateiti komisijos atstovai, kurie yra tik pakeliui. Sekretariatas man pranešė, kad palauksime dar penkias minutės, o jeigu ne, tai per kitą posėdį e, komiteto nagrinėsime ponios Ferraros pranešimą. Alors, Madame Ferrara est arrivée. Madame Ferrara, tout le monde vous attend. Pone Ferrara atvyko, pone Ferrara, visi jūsų laukia, laukia jūsų pranešimo dėl kovos su korupcija pristatymo. O dabar turite tik tai dvi minutės pristatyti savo pranešimą, nes pavėlavote. Grazie, Presidente, mi scuso per il ritardo, ma... Ačiū, ponia pirminkė, labai atsiprašau, kad pavėlavau e, maniau, kad 10.30 turiu pristatyti savo pranešimą. Dėkuoju kolegams už pakeitimus. Jūs e, labai praturtinote pranešimą. E, visi labai gerai prisidėjo prie šio iniciatyvos pranešimo rinkimo. Šiandien svarstame pakeitimus, kurie buvo pristatyti. Norėjau pabrėžti vieną koncepciją, kuri jau buvo paminėta, kai buvo pristatytas pranešimas per šelnių pranešėjų sustikimą. Norėjau išvengti įvairių dalykų ir išsibarsimo norėčiau, kad struktūra išliktų tokia, kok, dėl kokios sutarėme iš pat pradžių, nes kitaip būtų pasidarę taip pat, kaip ir buvo su rezoliucija dėl Krim komiteto. E, nes tuomet požiūris pasidarytų per nelik platus. Kai kurie pateikti pakeitimai iš tikrųjų netinka ne, tai pradiniai struktūrai. Tie pakeitimai galbūt ir geri, bet nežinau, ar jie tikrai iš tikrųjų dera. Turime padirbinėjimą, kibernetinius nusikaltimus, narkotikus, viešosius pirkimus. Čia yra specifinės sritys, kurios tinka į esamą struktūrą. Tačiau, kad šis pranešimas būtų lengviau skaitomas, labiau sutelktas, manau, kad turime pasišnekėti su šelniais pranešėjais ir sugrupuoti pakeitimus, kad jie tiktų į esamą struktūrą ir būtų aiškus mūsų tikslai labai nemažai pakeitimų, kurie buvo gana įdomus, pavyzdžiui, dėl informatorių apsaugos. E, ir teisės saugos pajėgų ar e, Europos prokuroro. Tai yra labai įdomios idėjos, tačiau jos gali išstumti kitas svarbės temas e, dėstamas pranešime. Aš noriu, kad būtų pasiektas balansas tarp įvairiausių pozicijų. Manau, kad svarbu matyti aiškius tikslus, aiškę struktūrą, kad pranešimą būtų lengva skaityti. Pakeitimas dėl greko. pakeitimai dėl mafijos ar duomenų keitimas įdomus, tačiau norėčiau išgirsti kolegų nuomonę apie tai. Ačiū, ponia Ferrara, dabar ponas Melo. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai Laurai Ferrarai, jos pastangos buvo labai ženklios, tai yra gana svarbus pranešimas, nes tema yra susijusi problema, kuri liečia visą Europą. Aš kalbu čia savo vardu, tačiau šis rytis man labai svarbi. EPP pateikė pakeitimų, kurie tikiuosi pozityviai prisidės prie ponios Ferrara pranešimo ir jį jos panaudos. Mes patikėme pasiūlymų dėl įvairių sričių, pavyzdžiui, viešai ir privati partnerystė, viešai kontraktai, kur kurie labai pažežmiai korupcijos prasme. Reikės siekti skaidrumo, taip pat išduodant e, planavimo, statybų leidimus. Taip pat e, yra nemažai smulkios korupcijos vietos lygmenių, regioninių lygmenių. Taip pat reikia nepamiršti korupcijos sporte, manipuliavimo sporto rezultatais. Dažnai skaitome tokius, apie tokius atvejus spaudoje, taip pat turime problemų su lobizmo atvejais. Kai kurie dalykai galbūt ir teisėti, tačiau reikia griežtesnių taisyklių kai kuriams situacijoms. Taip pat nauji technologiniai pokyčiai Reikia, kad žmonės, kurie tyria tokius nusikaltimus, turėtų pakankamai techninių ir finansinių išteklių kovoti su naujomis korupcijos formomis. Daugelis policijos pajėgų neturi tokių išteklių, o ekonominiai nusikaltimai tampa vis sudėtingesni, jie tampa dar valstybiniais, e, sunkiau jos susekti. Taip pat reikėjo užtikrinti, kad e, egzistuotų Europinio ligmens taisyklės skirtas politinių partijų finansavimui. Ne visos šalis turi vienodas taisyklės. Politinių partijų finansavimas yra svarbi problema. Reikia mm, parodyti pavyzdį. Europos parlamentas turi mm, siūsti tinkamą signalą. Taip pat dėl pabėgėlių prieimimo reikia kovoti su jų išnaudojimu ir panašiais reiškiniais. Nes tokie žmonės dažnai išnaudojami ekonominės naudos siekiant, su tuo reikia kovoti. Nenoriu čia vardyti visų pakeitimų. Tačiau ES yra ir investicijų erdvė, daug yra užsienio investicijų, kurių čia, kurio čia ateina. Ir reikia E, tirti ir kai kurių tų investicijų šaltinius. Tai yra visi aspektai, kuriuos reikia atsižvelgti šiame pranešime. Ir aš ketinu labai artimai ir konstruktyviai dirbti su ponia Ferrara. Tai labai svarbu parlamentui. Ačiū ponia Melo. Kaip šešėlinė pranešėja, aš Dabar kalbėsiu bulgariškai, noriu tarti keletą žodžių šią temą. Kolegata Ferrara za усилията, които положи за това. Noriu padėkoti poniai Ferrara už jos darbą, už jos pastangas ir kitiems kolegoms, kurie pateikė pakeitimų. Galėčiau pateikti palyginimą, nes praėjusioje kadencijoje dirbau su Jakolino pranešimu Pagal tą pakeitimą buvo, taip manoma, pasteikti pasiūlymą komisijai dėl korupcijos, pinigų plovimo. Aš manau, kaip ir ponia Ferrara, kad šis pranešimas turėtų būti sutelktesnis ir turėtume kalbėti tik apie kai kurios aspektus. Dabar turime visą eilę temų Nu, praėjusiame pranešame mes tuos visus aspektus įtraukėme, tačiau emisija jokių konkrečių pasiūlymų nepakeitė, nepateikė. Kita vertus, norėčiau pasakyti, kad ponios Ferrero pranešimas yra specifiškesnės. Mes manome, kad komisija turėtų pagal šį pranešimą pateikti konkrečių pasiūlymų. Čia norėčiau pasisakyti ir kai kurių kitų kolegų iš mano socialistų ir demokratų frakcijos vardu. Mes teiksime pristatysime pakeitimus, tačiau ne visus, nes reikia sutaupyti šiek tiek laiko. Pirmiausia, turime pasiūlymų dėl įvairių mechanizmų egzistuojančių Europos lygmenių. Čia e, turiu galvoje CVM. Taip pat reikia paminėti ir e, teisingumo rezultatų lentelę. Visus šios elementus reikia suderinti platesnėje sistemoje ir taikyti juos visoms valstybės narėms. Kaip žinote, turime pranešimą, kurį pateikė komisija apie tai, kaip valstybės narės kovoja su korupcija. Toje ataskaitoje minima, kad yra didžiulių problemų kovojant su korupcija visose valstybės narėse. Antra, kai kurie pakeitimai yra susiję su kova su korupcija Europos institucijose. Trečia yra pakeitimų susijusių su būtinybė suderinti įvairias teisinės nuostatas baudžiamoje teisėje. Mes esame pasirengę dirbti kartu su pranešėju ir manome, kad reikia pozityviai dirbti ir siekti gerų kompromisų. Manau, kad mūsų socialistinių demokratų pakeitimai juos reikia atsižvelgti. Na, o dabar toliau ponia Grisbek, Alde frakcija. Prašom. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai kalbėsiu, kadangi laiko mažai. Noriu padėkoti Laurai už puikų bendradarbiavimą, už diskusijas, už susitikimus. Jau praeitą kartą sakiau šio klausimu. Labai gerai kad ji sugalvojo, ar net jai pavyko suorganizuoti diskusijas su e, šios srities atstovais ir netgi parengti klausimyną prokurorams. Mūsų frakcija norėtų keletą dalykų čia pabrėžti. Pirmiausia, matome, kad nusikaltelių grupuotės vis e, dažniau tarp valstybinių lygių veikia, dažniausiai todėl, kad bendradarbiauja su kitų šalių nusikalteliais ar tiesiog veikia keliose šalyse. Todėl, jeigu norime tinkamą jiems atsaką parengti, turime kaip įmanoma skubiau uh, parengti tokių priemonių, kurios būtų veiksmingos ir veiksmingai taikomos ES lygių. Noriu tik tai priminti, kad Europos parketas labai reikalingas yra. Jo prokuratura, atsiprašau, yra labai reikalinga institucija. E, ypatingai e, skatinant bendradarbiavimą tarp Europos e, teisminių institucijų. Deja, labai gaila, bet kovojant su nusikalstamumu, E, labai mažai yra bendradarbiavimo, sinergijų. Būtent todėl turi būti Europos domenų bankai naudojami ir nuolat automatiškai e, turi būti susijęs, susisiekiama su agentūromis tokiamis kaip Europolas, Eurojustas ir panašiai. Na ir <clears throat> dar e, kitas e, svarbus dalykas, kadangi pinigų plovimo ir padirbinėjimo mastai yra labai didžiuliai ir kadangi tai yra pagrindinis pajamų šaltinis nusikaltelių, tai reikėtų e, būtent kovoti būtent su tais reiškiniais ir su virtualiaisiais nusikaltimais. Na, o kas dėl e, turto išaldimo ir konfiskavimo? Tai e, pagidaučiau, kad e, su kolegu ir Lauros Ferrara pagalba E, pavyktų 2011 metų direktyvą pakoreguoti ir būtų, turi būti numatomos sankcijos tiems asmenims, kurie vengdami e, turto išaldimo ar konfiskavimo perdoda tą turtą tretiesiams asmenims. Ir taip mes praktiškai nebe, nebegalime kovoti su e, nusikalstamais reiškiniais, o mastai tokių veiksmų yra didžiuliai, keletas milijardų eurų netgi gali būti Europoje to reiškinio mastai. Taigi mes ir toliau tęsime darbą komitete kartu su Laura tam, kad e, tas tekstas turėtų konkrečių rezultatų. Ačiū poniai Grisbek, dabar išguoja ponas Dejang. Dėkuoju, gerbiamo pirmininkė. Trumpai, kadangi turiu bėgti ir į kitą komitetą. Uh, po keleto minučių. Norėčiau padėkoti pranešėjai už parengiamosius darbus. Neformaliai keletą kartų keitėmės nuomonėmis su jie ir šešėliniais pranešėjais. Ir pritariu bendram požiūrį, kad pranešimas turi būti kaip galima glaustesnis ir aiškesnis. Mes turime siekti išvengti tokių situacijų, kai komisija taryba galės pasakyti neblogas tas jūsų pranešimas, E, bet mes pasižymėsime vieną ar du dalykus, o visa kita mums nerūpi. Mums reikia paruošti geras rekomendacijas rezoliucijoje e, ir e, tokius dalykus išdėstyti, dėl kurių norime, kad taryba ir komisija reaguotų, gyventų ir kad būtų galima stebėti, kaip tai daroma ateityje. Dabar dėl bendrų pastebėjimų norėčiau paminėti vieną konkretų pakeitimą, 34. -tai kadangi jisai yra toks ypatingas, jame primenami pendėjai mūsų patvirtinti, patvirtinti principai Europos parlamento apie ES požiūrį į materialiją baudžiamąją teisę. E, minimi visi, visai lė kriterijų, kada, pavyzdžiui, norime baudžiamosios teisės ir tie naujų teisės aktų, taip pat mes E, norime pademonstruoti, kad apie tai galvojame šio pranešimo kontekste. Dar vienas dalykas, ką noriu paaiškinti. Dalis pakeitimų, kur yra mano pavardė ir e, kitų frakcijų atstovų, kitų kolegų pavardės, atspindi intergrupės poziciją. Intergrupės dėl skaidrumo, kovos su korupcija, pinigų plovimu ir organizuotų nusikalstamumu. Manau, kad tai yra labai svarbu ypač šiame e, pranešime mums rasti sąlyčio e, taškų su kitomis frakcijomis, bent jau tarp atstovų dirbančių intergrupėje ir e, po to, kai pranešėja įsigilins į tą nuomonę, sieksime kompromisų. Dėkuoju. Paskutinis yra žaliųjų atstovas. Ponas Terikabras, aš kalbu ponios Žoly e, vardu, kuri negalėjo atvykti šį posėdį. Trumpai, glaustai, nes ir aš turiu išvykti. Noriu akcentuoti kai ką. Mūsų 155 pakeitimas kalba apie tai, kad aplinkos nusikaltimų aplinkosaugos nusikaltimų skaičius auga ir mes turime tą spręsti es lygmenių atsižvelgdami į ryšius su mafinio tipo e, veikla. 94-98 pakeitimai juose akcentuojamas e, labai svarbus Europos prokuratūros vaidmuo ateityje, kovojant su korupcija Europos Sąjungoje. Mes raginame e, kurti tvirtą nepriklausomą prokuratūrą, kuri turėtų aiškės kompetencijas ir galės. Taip pat keletas iš mūsų pakeitimų skirta daryti daugiau spaudimo komisijai, kad e, galėtume apginti informatorius, kurie vaidina labai svarbu vaidmenį kovojant su korupcija. Jie turi geriau būti apsaugoti ES kontekste. Lygmenių LuxLeaks Panamos dokumentų skandalai e, parodė, kad mes turime skubiai veikti šioje srityje. 123 pakeitimas. Jisai e, ragina Libe komitetą e, stebėti, kaip gyvenamos rezoliucija išdėstos rekomendacijos, nes kitaip, e, jeigu neturėsime tokių nuostatų, tai bus labai silpna mūsų rezoliucija. Mes turime imtis atitinkamų veiksmų artimoje dirbsime ateityje tam, kad darytume spaudimą ir užtikrintume, jog mūsų rekomendacijos būtų gyventos. Dabar norėčiau padėkoti poniai Ferrarai už mūsų darbą, už darbą bendrai ir e, už tai, kad parengė tokį pranešimą, kuris yra e, naudingas. Jame, jame rekomendacijos turi būti glaustos, aiškios, tai ypatingai yra svarbu, ypač galvant, kad mes norime, jog mūsų nuomonė būtų išgirsta. Dėkuoju. Dėkuoju už Jūsų nuomonės. Pasakysiu, kad daugiau nieko netrauksiu į sąrašą. Pone Činičiai suteiksiu žodį. Pirmai. Dėkoju. Dėkoju, pirminkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti poniai Ferrarai. Ji atsižvelgė į Krim komiteto išvadas, rengdama savo dokumentą. Aš pateikiau savo ruoštų pakeitimų, norėdama prisidėti prie Organizuotas nusikalstamumas e, yra reiškinys, e, kuriam apibriežti neturime apibrėžimo. Ir aš tikiuosi, kad e, bus, galėsiu pasiūlyti ką nors komitetui, nes dabar gilinuosi tai. Organizuotas nusikalstamas yra sudėtingas reiškinys, jis visuomet kinta ir taip pat pasižymi tarp valstybinių pobūdžių infiltruojama veikiai yra į skirtingas veiklas, skirtingus sektorius. E, mūsų pirmininkė ponė Jotova labai teisingai pastebėjo. Mes turime e, labai gerai sufokusuoti šį dokumentą, neišsibarstyti, neužsimoti per nelik plačiai. Ir taip pat, man atrodo, yra svarbu, kalbėti apie tai, kad mūsų šalių ekonomikoje, Europos Sąjungos ekonomika apskritai veikia nusikalstamos grupuotės. Ir aš savo pakeitimus taip pat skirsiu tam. Organizuoti nusikaltėliai pinigų plovimo korupcijos keliu e, veikia mūsų oficialioje ekonomikoje. Aš e, prieš keletą dienų kalbėjau apie tai su vienu kolega. Organizuoti nusikaltėliai netgi žuvininkystės sektorija veikia bet kuris ekonomikos sektorius, kuris uh, užsima gamybą, yra paveiktas organizuoto nusikalstamumo. Norėjau tik šį aspektą paminėti. Norėjau atkreipti jūsų dėmesį taip pat į liudytojų naudojimą teismų sistemoje Italijoje. Uh, turime e, daug patirties, nagrinėdami e, bylas organizuoto nusikalstamo srityje ir liudytojai yra esminės svarbos veikėjai tokiuose bylose. Mes taip pat turime geriau keistis informaciją, kadangi šis reiškinys yra e, tarp valstybinis, tarptautinis ir mes turime mm, žiūrėti, kas vyksta, ypač finansų sektoriu, neatsilikti Tai yra svarbiausios priemonės, e, kuriomis galime kovoti. Paskutinė kalbėtoja. Panešlain. Dėkuoju, noriu padėkoti pranešėjų šį svarbų dokumentą. Aš pati savo ruoštų bandžiau e, pristatyti savo požiūrį, pateikiau keletą pakeitimų. Uh, Šiame dokumente e, raginama patvirtinti bendras taisyklės dėl e, informatorių apsaugos. Tai labai svarbu, to reikia, ES lygmenį reikia bendro apibrėžimo. E, Ta pati galima pasakyti apie liudytojus teisės sistemoje. Dėl konfiskavimus nusakančios direktyvos taip pat yra padaryta bendra deklaracija. E, kalbama apie tai, kad konfiskacijos orderiai būtų e, pripažįstami tarpusavyje turto konfiskavimo orderiai. Taip pat man atrodo, kad reikia labai išsamios analizės įvertinti reikia e, naudą, sąnaudą, kai konfiskuojamas e, nusikalstamų būdų įgytas turtas. Aš pirmiausia galvoju apie Italiją. E, kitas dalykas e, - rungtinių rezultatų. Sustarimas dėl rungtinių rezultatų. Dabar mes turime sekti labai atidžiai ryšius tarp organizuotų nusikaltelių ir neteisėtų lažybų biurų. E, čia labai svarbu gilintis į e, varžybų rezultatus ir valstybės narės turi sekti šį e, reiškinį. Dėkuoju. Dar ponas Radėvas organizuotas nusikalstamas korupcija E, nesribuoja viena šalimi, kadangi šie reiškiniai egzistuoja visose valstybėse narise, tam mums reikia e, bendrų Europos masto sprendimų. Būtent todėl mes dar kartą akcentuojame, kad ES turėtų turėti strategiją skirtą kovoti su korupcija. Tokiu būdu kova su korupcija sulauks deramo dėmesio. Valstybės narės turėtų geriau bendradarbiauti, keistis pažangę praktiką. Aš pateikiau pakeitimą, kuriuo siūloma Europos komisijai stebėti, kaip vyksta kova su korupcija visose valstybėse narėse. Toks stebėsenos mechanizmas galėtų būti panašus į mechanizmą taikomą e, stebint e, Rumunijos ir Bulgarijos pastangas. Ir galima apie tai pakalbėti mūsų komitete. Dar vienas svarbus dalykas, jūs galbūt paremsite mano e, pakeitimą, e, kuriuos siūloma peržiūrėti teisės aktus, skirtus kovoti su pinigų plovimu. Noriu pasakyti, kad toliau svarysime šį klausimą Liepos 11-12 dieną. Tiksliau balsuosime, tai bus e, paskutinė mūsų darbo savaitė prieš atostogas. Dabar e, trečias mūsų darbo tvarkės punktas. E, karštai taškai Italijoje. Laukiame pono Olivija, ar jis jau atvyko? Antroji. dėl migrantų valdymo centrų Italijoje. Chers collègues, l'approche des hotspots a été initiée par la Commission européenne. Kolegos, šis e, požiūris buvo inicijuotas komisijos. E, jie turi būti skirti pat lengvinti valstybinių narių pastangas valdyti E, migrantų ansplūdį. Valstybės narės e, susilaukia paramos, ES agentūrų paramos, siekiant greitai identifikuoti, registruoti, tinkamai apdoroti asmenys, kuriems reikia tarptautinės apsaugos. Valdymo centrai yra neatsiejamai susiję su perkelimo programa, siekiant užtikrinti taip pat ir uh, efektyvų gražinimą tų žmonių, kurie neturi teisės į prieglobstį ar kitą papildomą apsaugą. Mes aptarėm e, valdymo centrų veikimą Graikijoje praėjusiu pirmadienį, kai Libė pristatė delegacijos ataskaitą. Mes dabar norėtume šiandien pakalbėti apie situaciją Italijoje, kuri taip pat yra mums įdomi, kadangi daug pabėgėlių atvyksta į Italiją pastaruoju metu. Norėčiau sutikti žodį e, vidaus reikalų generalinio direktorato direktoriaus pavaduotojai ponui Anidikul, kuris nesenai lankėsi Italijoje, kad jis pristatė mums situaciją. E, džiaugiuosi galėdama Jūs pasveikinti, Jūs mūsų komitete pirmą kartą nuo Jūsų paskirimo, po Jūsų pasisakymo, išklausysime taip pat jungtinių tautų vyriausiai galiotinio pabėgėlių klausimams e, ir taip pat e, turėsime užduoti klausimus ir atsakymus išklausysime. Neturime daug laiko, taigi prašom Jums žodis. Ačiū pirmininkė už šį pristatymą. Man malonu e, lankytis prestižinio Europos parlamento komitete ir pristatyti situaciją apie situaciją Italijoje ir apskritai hmm, situaciją susijęs su migrantais Italijoje, bendrą dinamika tame vadinamame viduržėme jūros maršrute. Jis tapo ypatingos, įgavo ypatingos svarbos po sustarimo su Turkija. Matome aiškiai, kad dauguma migrantų ES atvyksta būtent šiuo maršrutu. Šiandien situacija yra tokia, 55 tūkstančiai migrantų yra atvykę į Italiją, tai nemenkas skaičius praėjusią savaitę, daugiau kaip 6 tūkstančiai buvo išgelbėti jūroje ir išlaipinti Italijoje. Skaičiai nesiskiria nuo bendros tendencijos, kuri buvo pernai. Taigi Italija bando sudaroti su tą situaciją, remdamasi savo įgyta patirtimi. Maršruto pakeitimų nėra. Tai yra vienas iš aspektų, kuris aptartas e, šiame komitete. Nematome maršruto pasikeitimo tų žmonių atvykstančių iš Sirijos, Irako, Pakistano ar Afganistano. Tradiciškai tie, kurie atvyksta vidi, vid, e, centrinių viduržėmio jūros maršrutų, e, e, yra tas pats maršrutas, kurį naudoja iš, žmonės iš Nigerijos, Eritrejos, Gambijos, Dramblio kaulo, Gvinėjos ir Sudano. Ta pati ir išvykimo šalis yra, čia situacija yra tokia, kai 87 procentai žmonių pradeda kelionę į jūrą iš Libijos ir 12, 12 procentų iš Egipto. Pastebėtina yra tai, kad pastaruoju metu padidėjo skaičių žmonių išplaukiančių iš Egipto. Dėl ko mums teko imtis kai kurių priemonių su Egipto valdžia, kad geriau suprastume, kodėl taip yra. Norėčiau paminėti dvi tendencijas, kurios e, pastebėtos nuo praėjusių metų. Pirmiausia yra tam tikrų pikų, ypač, pavyzdžiui, jeigu paimsime gegužės paskutinę savaitę tai net 16 tūkstančių žmonių per vieną dieną išplaukė į jūrą. Tai yra gana didelis skaičius. Ir tai kelia problemų visai procedūrai ir valdymo centrų darbui, tai yra priimti tokį skaičių žmonių. Antra, tai, kas yra jums labai svarbu, ką nekartą kalbėjote, tai yra didesnis mirčių skaičių. Deja, deja, padidėjo mirčių 30 procentų palyginti su praėjusiais metais. Ir mes žinome, kad metų pabaigoje, ko gero, mirčių skaičius bus didesnis negu praėjusiais metais. Tai reiškia, kad reikia papildomų pastangų e, vykdant įvairias operacijas, e, ieškant ir gelbėjant pabėgėlius, kurios vyksta jau dabar reikia daugiau pastangos. Mes nebejojame bendrų operacijų efektyvumu, tačiau faktas yra tai, kad kontrabandingai naudoja prasnės kokybės laivus ir juos susodina kur kas daugiau migrantų. Pas, paprastai tai yra paprasti e, guminiai laiveliai, su, kai kurios sužinoma daugiau kaip šimtas žmonių, tai yra naujas visai reiškinys. Ir paprastai išplaukiame, kuomet išplaukiame iš Egipto, naudojami seni žvejybiniai laivai, į kuriuos vilkinama daugiau kaip 300 migrantų. O tai reiškia didžiulę saugumo problemą tiems žmonėms. Didžiulė grėsmė. Dėl valdymo centrų pirmie, pir, pirma, pir, pirmas prioritetas esami e, centrai. Turime keturis, kurie veikia Italijoje labai veiksmingai, Lampedūzoje, Pacoloje, Trapaniai ir Taranto. Diskusijos su Italijos valdžia e, leido patvirtinti, kad e, dar du nauji centrai bus atidaryti ir pradės veikti nuo Liepos mėnesio. Tai yra labai svarbus aspektas, nes matome, kad pabėgėlių skaičius auga nes ir oro sąlygos tai leidžia. Tie centrai bus minėjo ir Mesinoje. Be to, e, mes dirbame su Italijos valdžia tam, kad e, dėktume keturis mobilius centrus. Kodėl mobilius? Todėl, kad jo, tie centrai turėtų būti perkeliami iš vienos vietos į kitą Italijoje tam, kad būtų galima padidinti bendrų išlaipinimų veiksmingumą, bendrą išlaipinimų veiksmingumą. Mano vertinimu, tie mobilūs centrai greitai bus formalizuoti ir taps tikrais valymo centrais jų pajėgumų prasme. Tie centrai bus Augustoje, Palerme, Redžė ir Krotone. Apskritai tai padidins centrų pajėgumą nuo maždaug 1600 žmonių iki 3000 ar galbūt šiek tiek daugiau. Tai yra labai svarbu, nes turime daugiau kaip pusę pabėgėlių, kurie išlaipinami ne centruose. Ir, kaip žinote, tai yra ir jūsų, siūlom, jūsų mintis reikia, kad šimtas procentų išlaikinimų įvyktų valdymo centruose. Taigi dėl jų tų centrų pajėgumų ir jų vietos yra e, dar paptobulimų, kuriuos galima padaryti. E, taip pat dar yra nauja idėja dėl plaukiančių centrų. Galbūt yra šiek tiek nesusipratimo dėl šios koncepcijos. Jokių būdų mes nevykdytume visų užduočių jūroje, laive. Tai yra visiškai neįmanoma. Buvo jūsų ir e, jungtinių tautų e, klausimų keliama, mūsų agentūros taip pat kelia tokius klausimus. Ši koncepcija yra štai kokia. Čia mes, aišku, pritarėme Italijos valdžiai ir remsime juos, kad jie galėtų įdėkti šią koncepciją. Tai yra, iš esmės, papildomi jūros laivai, kurie galėtų talpinti nuo tūkstančio iki pusantro tūkstančio migrantų, kad galima būtų veiksmingiau gydyti gelbėjimo operacijas. Taip padėtų juos, tos pabėgėlius sutelkti link ir vežti jos tinkamų išlaipinimo centrų, valdymo centrų ir kad būtų galima greitai suteikti pirmąją medicininę pagalbą E, ar tai būtų fizinė ar psichologinė pagalba. Ir labai greitai vykdyti išankstinę identifikaciją, kad, kad e, juos būtų, tuos pabėgėlius galima apdoroti greičiau, kai atvyksta į valdymo centrus. Apskritai, e, centros sąlygos yra labai geros. Visos komandos, visos agentūros aktyviai dirba juose. Aš pats pasiunčiau laišką Italijos valdžiai prieš dešimt dienų pažymėdamas e, tuos patobulinimus, kurie yra padaryti, fizinius e, patobulinimus, pavyzdžiui, kaip e, elgiamasi su pabėgėliais, mes matome, kad Italijos valdžia į tokius dalykus labai rimtai žiūri. Taip pat pradėjome renkti nenumatytų situacijų planus su Italija. Jie nenori apie tai kalbėti nes jie mato situaciją, e, kaip, jį, kaip kokia yra, tačiau jungtinės tautos ir mes pradėjome šį, šią priemonės rengimą, kad, nes matome, kad e, atsiranda tam tikrų pikų ir jeigu tie pikai tas norma, tai tam reikia papildomų pajėgumų, e, kuriuos būtų galima greitai mobilizuoti. Svarbiausia klausimai visgi išlieka. Italija vakar kalbėjote su komisijos nariu, manau, kad su juo puikiai padiskutavote, remdamės mūsų vakar paskelbtą ataskaitą. Italija iš tikrųjų labai rimtai žiūri į savo atsakomybę, tačiau tam taip pat turi padėti ir ES būti šiek tiek aktyvesnė teikiant tokią pagalbą. Visų pirma, tai reiškia, kad perkelimų mechanizmas turi būti veiksmingesnis. Ne tik e, tie pareikšti įsipareigojimai, kol kas mums trūksta tų įsipareigojimų, kurių, kiek jų reikėtų, kad galėtume tinkamai pasirūpinti visais prieglošio prašančiais žmonėms, žmonėmis, kurie atvyksta į Italiją. Ir dabar visos diskusijos su valstybėmis narėmis vyksta, kad jos prisimtų daugiau įsipareigojimų, bet ir kad būtų galima paspartinti perkelimo veiksmus. E, nieko nėra labiau erzinančio žmonėms e, negu tai, kad praėjus procedūras e, savaitės ar mėnesius jie turi pasilikti šalia valdymo centrų, turint tik tai pažadą, kad jie bus perkelti. Italijos valdžia deda daug pastangų, kad būtų paspartintos tos programos ir kad kandidatai į perkelimo programose būtų registruoti. Yra, pavyzdžiui, 4000 ir 3 pabėgėlių, kurie galėtų būti labai greitai perkelti. E, bet mes negalime to daryti, nes tempas yra labai lėtas. Praėjusią savaitę, pavyzdžiui, buvo perkelti 25 asmenys. Taigi tai yra prioritetinis rytis, antras prioritetas. Ir tai yra tema, kurią jūs nekeliate nuolat. Tai yra nelidimų nepilnamečių situacija. Deja, matome, kad jų skaičius didėja. 12 procentų migrantų, kurie atvyksta per centrinį e, viduržėmio maršrutą, yra nelidimi E, nepilnamečiai, kartais jau beveik pilnamečiai, tai, bet visgi Italija davė daug pastangų, stengdamas e, juos su jais elgtis oriai ir taikydama specifinės priemonės, kad jiems padėtų, tačiau čia mums reikia mobilizuoti dvi priemonės. Skubiai reikia e, pilotinių perkelimo sistemų parodant, kad netgi toms žmonių kategorijoms mes galime pritaikyti perkelimo procedūras geromis sąlygomis, būtinomis tolesnėmis priemonėmis, primančioje valstybėje narėje, bet be to dar reikia ir tolesnių paramos programų. Mes su UNICEF mes vieną programą bandome parengti. Pirmininkė sako, kad kalbu jau per ilgai. Paskutinis žodis. Kitas aspektas, kuris yra labai svarbu Italijos kontekste, yra gražinimų tempo paspartinimas. Na, o čia reikia pradėti sėkmingai veikiačias sistemas, kad padėtume toms savanoriškoms sistemams įgauti tempą. Ir taip pat reikia padėti Italijos valdžiai, užtikrinant, kad tie žmonės būtų sulaikomi tinkamai, kol jie laukia gražinimą. Labai ačiū pirmininkė. Ačiū. Dabar mes jau vėluojame, bet suteiksiu žodį poniai Maginės, jeigu gerai ištariau pavardą. Prašom dabar jums porai minučių žodis. Pone Maginis yra iš Europos e, vyriausio pabėgėlių komisaro biuro. Dėkuoju, pirmininkė. Pabandysiu kalbėti kaip galima trumpiau. Ačiū, kad pakvietėte mus šiandieną. Šis klausimas naudingas ne tik galvojant apie e, konkrečią Italijos padėtį, bet ir dėl e, to, kad perkelimo ir valdymo centrų sistema e, skirta užtikrinti, kad ES turės sistemą kuri skirta užtikrinti apsaugos erdvę ir kad e, bus dalymasi prievalėmis. E, valdymo centrų e, požiūris dabar yra taikomas Italijoje ir perkelimo sistemos įgyventinamos. Mums dėja kelia surūpimą, kad tik tai apie 2000. 200, atsiprašau, 2208 žmonės pavyko perkelti iš Italijos, o komisija 6 e, tūkstančių siekė perkelti per mėnesį, o tikslas dabar pasiektas 780. E, mes turime e, siekti paspartinti perkelimas viduje procesą. Ponas Sonitė kalbėjo apie iššūkius, pateikė vertinimą, rekomendacijas, siekiant spręsti problemas. Mes tam pritarėme, tik dar po papildomų porą dalykų paminėsiu. Kartais, pavyzdžiui, valstybės narės e, reaguoja per lietai tos, kurios yra įsipareigojusios priimti perkeliamus pabėgėlius. E, dėl Italijos e, yra problemų atliekant patikrą e, dėl saugumo, kai kurios valstybės prašo papildomos, nebūtinai Italijos valdžia visuomet palaiko tokius prašymus, jūs tikriausiai matėte vakarykštę komisijos ataskaitą, naujausia jį ragina e, užtikrinti subalansuotą požiūrį dėl šio konkrečiaus dalyko ir siekiama išspręsti problemą kaip galima greičiau. Taip pat e, reikia toliau teikti paramą Italijos valdžios e, institucijoms, e, jungtinių tautų pabėgėlių komisaro biuras veikia vietoje kitos agentūros, kaip kalbėjo ponas Onidi, reikia e, Europos e, pabėgėlių prieglopščio paramos e, biuro e, darbuotojų paramos ir taip pat reikia, kad valstybės narės sureaguotų kaip galima greičiau į ESO raginimą pateikti, atsiųsti savo ekspertus ir reikia numatyti galimybę tiems ekspertams ilgiau dirbti vietoje, nes dabar numatyti laikotarpiai yra pernelik trumpi, kad jie galėtų ką nors pakeisti. Dėl pajėgumų. Pajėgumai egzistuoja, bet reikia juos e, sustiprinti ir labai malonu, kad ponas Sonidė sustiprino planus, kurti papildomus valdymo centrus, kurie pasirodys greitai, to, tų pajėgumų reikia, ypač e, sprendžiant tokias situacijas, kai atsiranda daugiau pabėgėlių, kad buvo gegužės mėnesį. Reikia daugiau paėgumų, kad būtų galima visus įregistruoti pabėgėlius. Mes e, matėme, kad e, mažiau norma nukrito 20 procentų, mums reikia 100 procentų. E, žinome, kad 90 procentų asmenų iš jų buvo paimti pirštų atspaudai, bet mums reikia kryptingesnių priemonių. Dar uh, Keletą žodžių dėl nelydimų nepilnamečių mes labai norėtume, kad jie būtų perkeliami uh, į kitas valstybės narės, tai yra prioritetas tarybos sprendime dėl sprendimų susijusių su perkelimu ir reikia užtikrinti, kad vaikai būtų prioritetas, tačiau ne viskas praktiškai gyventinama dėl keleto priežasčių. Yra nedaug šalių, kurios įsipareigoja priimti nepilnamečius, pavyzdžiui, mums reikia konkrečių veiksmų tam, kad užtikrintume, jog būtų galima, e, kaip galima greičiau e, atsižvelgti į geriausius interesus ir taip pat ir reikia nuolatinių operatyvinių procedūrų, e, kad būtų galima nagrinėti nelydimų nepilnamečių atvejus, kaip galim greičiau Italija su partneriais komisijoje dirba E, siekdama nustatyti nuolatinės operacinės procedūros visiems, bet jauniems žmonėms vaikams pirmiausiai reikalingas dėmesys, e, vien jau dėl to, kad 12 procentų iš atvykstančių yra nelydimi nepilnamečiai, bet taip pat atitiktų platesnį strateginį komisijos ir parlamento bei kitų institucijų požiūrių, požiūrį dėl to, kad vaikams tokiems turėtų būti numatytas prioritetas, pirmenybė. Aš, jeigu norite, vėliau atsakysiu klausimus. Dėkuoju, dabar perskaitysiu sąrašą norinčių pasisakyti pasisakyti. Madame Gomes, Madame Spinelli, uh, Madame Wikström, yeah. c'est ça? Monsieur Alao, uh, Madame Schlein et le dernier Pugliese. Et je dois fermer la liste parce que... Dabar jau turiu uh, uždaryti sąrašą ir suteiksiu galimybę pasakyti po dvi minutės. Pone Koelio. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju už jūsų pateiktą informaciją. Aš bijau, kad padėtis Graikijoje dar prastesnė negu Italijoje ir norėčiau paklausti jūsų kai ko pradžioje. E, valdymo centrai daugeliai mūsų netrodo labai gera mintis. Ir dabar e, matome problemų visą eilę. Jūs minėjote kai ką. E, problemos e, registruojant pabėgėlius. Neturime pakankamai išteklių ir viskas vyksta labai ilgai. E, vilkinimas yra, e, kadangi labai vyksta perkelimo procesas, lėtai jūs apie tai kalbėjote. E, šalys, tokios kaip mano, pavyzdžiui, norėtų e, priimti daugiau žmonių, bet Europos lygmenių nėra. Matome, kad pabėgėliai nesiunčiami į Portugaliją. E, mes paėgumus turime, bet niekas netvyksta. Minėjote nelydimus nepilnamečius. Galbūt vienas iš didžiausių privalumų tų centrų yra, mm, buvo num, užtikrinti tapatybės nustatymą, saugumą, užtikrinti ir matėme, kad daug nepilnamečių, daug, daug dešimt žmo, tūkstančių e, jaunų žmonių e, pabėgo ar dingo po to, kai buvo įregistruoti. Mums reikia arba peržiūrėti galbūt e, modelį valdymų centrų, ar yra vienintelė problema pajėgumų. Noriu paklausti, kas nepasiteisino, ką reikia daryti ES lygmenių, įtraukti agentūras kaip valstybės narės ir kokį spaudimą daryti valstybėms narėms. Ar jums atrodo, kad Italijoje galima įspręsti visas problemas, jeigu dar atsiras du e, valdymo centrai papildomai, ar yra e, tai tik tai pajėgumų klausimas, ar reikia iš vis visą modelį iš naujo vertinti? Dėkuoju. Pone Zipel. Ne, pone Gomeš. Aš norėčiau padėkoti, kad pristatėte šią informaciją. Aš noriu akcentuoti tai, kad tai visiškai, ji visiškai prieštarauja uh, vicepirmininko Timermanso mums išsakytoms mintims apie, mintims apie tai, kaip ES ir Turkijos sutarimas e, veikia. Galbūt skaičiai Graikijos sumažėjo, tačiau žmonės dabar grįžta e, per Italiją ir Egiptą. Dėl to atsirado daugiau pabėgėlių iš Egipto ir matome, kokia padėtis yra uh, E, Italijoje trūksta saugumo ir panašiai. Norėčiau jūsų taip pat kai ko paklausti. Tai reiškia, ta veikla uh, rodo, kad vežėjai, kontrabandininkai, žmonių vežėjai uh, užsidirbinėja pelnos iš to, nes jūs minėjote, kad srautai padvigubėjo Italija. Pritariu kolegos Karlos Škoelio nuomoniai. E, Portugalija, aš noriu paklausyti jūsų, kokios yra problemos, kurios valstybės narės e, nori e, papildomos patikros dėl saugumo, kokias sąlygas dar jie jos kelia, religija, spalva, jauni vyrai, jų nenorima priimti Labai įdomu būtų žinoti tą informaciją e, tikslę ir labai vertinčiau, jeigu pasakytumėte, kaip yra. Dabar ponė Spinelį. E, grazie. E... Dėkuoju. Dėkuoju ponui Onidi už informaciją. Noriu porą klausimų užduoti. Pirmiausia, Norėčiau paklausti jūsų, ponė Odini, bet taipogi jungtinių tautų komisariato atstovės. Ar nebus taip, kad migrantų valdymo centrai taps kaip ir laikinojo sulaikymo centrais? Pabėgėlių komisariatas e, jau savo išvadose, pirm, bent jau mūsų gautose, būtent apie tai ir kalba, būtent taip nutiko Graikijoje, bet gali būti, kad taip nutiks ir Italijoje. Na ir antrasis klausimas susijęs su tais hotspot migrantų valdymo centrais jūroje. <clears throat> Jūs kalbėjote apie tuos plaukiojančius migrantų valdymo centrus, hotspot. Jūs taipogi kalbėjote apie iš ankstinį identifikavimą, kuris būtų atliekamas tose plaukiojančiuose centruose, bet nereikėtų pernelik uoliai galbūt to daryti ir ne, neturėtų tie centrai tapti e, tiesiog e, plat, ta platforma, iš kur būtų išsiunčiami automatiškai žmonės. Taipogi girdėjau, kad yra naudojami ir laivai tokiems tikslams. Tuose laivuose būtų, tiksliau, yra įkurdinami migrantai. Be to, kiek supratau, migrantai negauna tiek jūroje, tiek sausumoje vertimo paslaugų. Taigi jeigu jau dabar žem įsiausmoje negauna, tai jau yra dar sunkiau yra tai gyvendinti. Pone Vikstram, ačiū Jums, ačiū Jums labai už tai, kad pabrėžėte nerdimų nepilnamečių klausimą, ne tik Italijoje, bet ir Graikijoje ir kitur. Ypač aš galvoju apie tai, kad tūkstančiai vaikų, kurie, apie tūkstančiai vaikų, kurie dinksta iš valdymo centrų ir dinksta iš uh, radaro visoje Europoje. Norėčiau sužinoti, ar yra valdymo centruose kokia nors strategija Italijoje, kad jie dinktų iš radarų e, ir dinktų Europos platybėse. E, šie valdymo centrai Italijoje veikia jau 90 mėnesių, kai kurie 7. Kalbantis su nevyriausybinėmis organizacijomis, e, jos, švelniai sakant, kritikuoja netaikomą požiūrį tos e, valdymo centruose, nes pabėgėliai e, skatinami išeiti, išvykti iš jų, tačiau jie negali to padaryti, jie neturi, nėra priemonių. E, tai yra brangu netgi ir paprastai keliaujant. O kadangi dauguma yra iš už Sahario Afrikos, tai yra brangu tam, kad nusipirktum tokią kelionę. Argi tai nėra neiš, na, padėtis be išeities perkelimo pagal pasiūlymą planą, kurį rėmėme visi, e, sistema neveikia. Gražinimas taip pat neveikia. Gražinti juos įprastiniu būdu, jeigu jie norėtų, atrodo taip pat neįmanoma. Taigi ką daryti? kad būtų padidintas tas žmonių orumas tose valdymo centruose. Skaitant laikraščius Italijoje, e, tai tie pabėgėliai visą laiką vadinami neteisėtais, e, slaptais pabėgėliais. Ar galite paaiškinti, kaip viešoji nuomonė vertina tuos asmenis Italiją? Ir kokie tolesni žingsniai dėl nepilnamečių dingimo. Ačiū, pana Šlain. Sì, ha ragione la collega Wikström per cominciare. Clandestini. Ponia Wikström yra teisi. Žodis klandestini, nelegalai. Čia netinkamai vartojamas, nes tai yra tiesiog žmonės be dokumentų. Jūs labai optimistiškai vertinate migrantų valdymo centrus Italijoje. Aš dviejose iš jų lankiausi. Kolega taipogi į Pocalo buvo nuvažiavusi. Nuvažiavęs tiksliau. Na ir aš dabar, ką galiu pasakyti po pokalbių su aktyvistais, kurie siekia pagerinti migrantų gyvenančių centruose gyvenimo sąlygas. Lampedūzoje, pavyzdžiui, daug apie tai buvo kalbėta. Ši sala negali tapti ilgalaikių imigrantų valdymo, valdymo vieta. Per 48 valandas žmonės turi būti perkeliami į žemyną. Negalima jų ten laikyti ilgiau. Beje, kai pati ten buvau, nei Frontexo, nei ASO atstovų nemačiau. Aš manau, kad perkelimas turi vykdomas tam tikrų garantijų suteikiant, kitų atveju žmonės tiesiog nenorės to. Uh, Taranto centre, pavyzdžiui, matėme, kad e, yra paslaugos skirtingomis kalbomis teikiamos, tačiau išorėje esami asmenys teigia, kad pagalba ten neteikiama. Tai reikia išsiaiškinti. Dabar kas dėl nepilnamečių, tai vėlgi pagalbos teikimo aspektai nėra visiškai aiškus. Man apskritai buvo pasakyta, kad gaunamas yra įsakymas e, palikti, apleisti šalį, negaunant jokios informacijos ar garantijų. ESO ir Frontex atstovai, kągi daro ten. ESO su relokalizacija dirba, o Frontex atstovai iš viso bando suvokti, ką jie ten veikia Italijos e, migrantų valdymo centruose. 72 valandos pagal taisyklės turi būti praleidžiamos e, iki priimant sprendimą, bet būna tokių atvejų, kai ir po savaitę žmonės laukia. Yra ten, pavyzdžiui, ir nepilnamečių, kurie yra, ten būna basomis, be drabužių, jiems trūksta net ir maisto. Man atrodo, kad nepriimtinos yra tokios gyvenimo sąlygos Europoje. Pirmininkė. Na ir Dar liko du kolegos kalbėtojai sąraše, ponas al -Hou. Ačiū pirmininkė. Matome, kad spaudimas perėjo į centrinį viduržėmio jūros regioną nuo Graikijos Turkijos e, sienos. Kaip, e, kaip dabar pasikeitė elgesys e, vežėjų žmonių? E, kokie laivai yra ar, ir, ir kokius jie mokesčius ima. Kiek e, šiais metais skaičiuojama iki pabaigos atvyks per vidurį žemio jūrą pabėgėlių? Kokios tendencijos dėl e, pilietybės tų žmonių, kurie atvyksta į valdymo centrus? Man įdomu, kiek atvyksta, pavyzdžiui, žmonių iš tų šalių, e, kurių piliečiams net Mm, dažnai nesuteikiama tarptautinė apsauga. Aš suprantu, kad norima daugiau priimti iš Sirijos žmonių, bet kaip dėl kitų. Ačiū dabar žodis ponui Pugliesi. Dėkoju. Aš norėčiau pasveikinti e, kalbėtoje padarius tokią subalansuotą analizę situacijos ir tokią tikslę analizę. Aš manau, kad migrantų valdymo centrai susiduria ir su problemomis, bet turi taipogi ir e, teigiamų, turime pastebėti ir teigiamų poslinkių. Štai pavyzdžiui, susitarimas su Turkija užblokavo kelią į Balkanus. Jūs minėjote statistinius duomenis, kurie rodo, kad 40, atsiprašau, 87 procentai išvykstančių per Libiją ir 12 per Egiptą. Ir taigi išvykimų per Egiptą skaičius yra didesnis dabar didėja. Ir tautybių nesikeičia čia kontingentas Eritrėja, Afganistanas ir panašiai. Tačiau ar turite naujasnių statistinių duomenų po e, susitarimo su Turkija. Aš manau, kad tokia situacija susidarė, susiklostė ir dėl perkelimo programų nesėkmės. 777 asmenys buvo priimti kitų šalių iš Italijos ir apie tūkstantis iš Graikijos buvo perkelta į kitą šalis. Aš manau, kad tikslai dar tikrai nepasiekti, todėl reikia didesnio valstybių narių dalyvavimo. Ačiū ponui Paglėsi. Na, o dabar e, žodis kalbėtojai atsakymams ir poniai. Pirmiausia, ponas Onidė. Dėkoju pirmininkė, dėkoju už tokius vertingus komentarus. Dabar kas dėl tendencijų, tai aš nenorėčiau pervertinti e, migrantų skaičiaus metų gale, bet bent jau iš to, ką matome dabar, tai e, nesiskiria nei skaičius, nei e, kilmės valstybių kontingentas ir taipogi mm, tie patys yra ir išvykimo taškai. Du yra čia tik tai skirtumai, kurį bandžiau pabrėžti, tai kad daugiau žmonių atvykstančių iš Egipto. Ir šiuo metu kaip tik bendradarbiaujame su Egipto valdžios institucijomis ir bandome identifikuoti e, spragas sistemoje Egipte. Na ir kitas skirtumas, kita nauja tendencija tai būtų didesnis mirčių skaičius jūroje. Na, o kas dėl migrantų kategorijos, kategorijų skirtumų tarp centrinės viduržėmio jūros dalies ir Balkanų, tai tie skirtumai vėlgi tie patys išlieka. Centrinės viduržėmė jūros e, regiono e, migrantai yra daugiausia ekonominiai migrantai lyginant su kitais regionais. Dabar kas dėl migrantų valdymo centrų, tai, tai yra labai naujas dalykas, naujesnis negu kad vieneri metai. Ir turiu pasakyti, kad tie centrai yra didžiulė sėkmė. Na, be jokios abejonės tobulėjimui ribų nėra, bet e, aš manau, kad anksti labai yra praėjus tik tai vieneriems metams žiūrėti, ką galima patobulinti. Aš nemanau, kad migrantų valdymo centruose nėra ESO ar Frontexo e, pareigūnų. Aš manau, kad tai buvo tiesiog sutapimas. Kaip kad kolegė iš komisariato jungtinių tautų sakė, tai žmonės vis dėlto veikia vietoje. Mes vien tik tai iš Europos komisijos turime nusiuntę tris žmonės, kurie aktyviai e, dirba vietoje ir žiūri, kokia situacija migrantų valdymo centruose ir praneša mums iš karto, jeigu galima kažką tai patobulinti ten. Na, ko gero, silpnybė migrantų valdymo centrų yra ta, kad jų funkcijos labai ribotos. Na taip, e, jos būtų registruoti, identifikuoti ir padaryti tą vieną labai svarbų žingsnį, tai yra konsultacijos. Konsultacijos teikiamos migrantams e, apie jų tolesnės galimybės. Tačiau e, tai niekaip nepakeičia nei apgyvendinimo, nei reabilitacijos, nei švietimo ar nepilnamečių centrų. Tai čia jau būtų visai kita proceso dalis. Reikėtų bendrai pasižiūrėti, kaip galima migrantų valdymo centruose kažkokiu tai papildomų saugiklių dar numatyti migrantų valdymo centruose Italijoje, kas dėl prieimimo galimybių, tai nuo, tūkstan, nuo 125 tūkstančių e, priimamų imigrantų vasaros pabaigoje perėsime prie 200 tūkstančių priimamų migrantų. Ir kartu su Italijos valdžios institucijomis ieškome sprendimų, kaip apgyvendinti nepilnamečius, ieškome saugių būstų jiems, taipogi, saugių būstų, taipogi ieškome jiems galimybių suteikti švietimo paslaugas, e, jiems belaukiant e, labiau, tiksliau, saugesnės atirties. Ačiū dabar šodis, ponė Maginės. Magenis. Ačiū. Norėčiau atsakyti į likusius klausimus. Ką padaryti, kad perkelimo procedūra veiktų geriau? Aš sutinku su daugeliu komentarų, kuriuos išsakė panas Onydį. Apie tai svarbu pastebėti, kad standartinės procedūros baigtos gegužės mėnesį Italijoje. Iš tikrųjų, ką reikia daryti, yra užtikrinti, kad koordinavimas veiktų gerai tarp visų subjektų ir agentūrų esamų operacijų užbaigimas yra labai svarbus ir mes rekomenduojame tikslingai naudoti ir panašų požiūrį ir nepilnamečiams. Dėl nelidimų nepilnamečių mes rekomenduojame, kad visada jų atžvilgių prioritetas būtų taikyti vaikų apsaugos požiūrį. Tai turėtų būti pirmoji gairė, o ne kito, kiti administraciniai reikalavimai dėl procedūrų. Jeigu laikysimės tokio požiūrė, tai mes pirmiausia nustatysime geriausius interesus anksti, kad žmonės gautų prieigą prie globėjų ir kad e, turėtų gyvenamąją vietą. Perkeliamas yra tik dalis viso, visos dėlionės. Labai svarbu, kad nepilnamečiai ar pažymimi žmonės, kurie yra nustatomi ES valstybės narėse ir pagal Dublino reglamentą turėtų ryšių kitose valstybės narėse, turėtų e, sulaukti pagalbos e, susijungiant su savo šeimose. Pasirodė, kad yra problemų, kai kurios valstybės narės tikslingiau tai daro, bandydamas identifikuoti tokius nepilnamečius ir pažeidžiamus vaikus. Jeigu trumpai galėčiau pakalbėti apie Graikiją, čia bandome tokį požiūrį taikyti į Graikiją iš ankstinės registracijos būdu pradėtos e, birželio mėnesį kartu su Graikijos valdžia ir Junktinių tautų e, tarnyba ir JASO, siekiant identifikuoti kaip galima daugiau žmonių Graikijoje ir apdoroti kaip galima daugiau atvejų žmonių užstrigusių Graikijoje, juos identifikuoti. E, tačiau mums reikia ryšių su Dublino vienetais, vienetos, Dublino skyriais kitose valstybės narėse. Ta reikia daryti lygiai su perkeliamo sistema. Ir pagaliau dėl bendresnio vaizdo. Vienas iš dalykų, už kurį pasisakome labai griežtai, tai yra teisinis būdas. Teisinis būdas, teisinis būdas žmonėms, kurie dar nėra Europoje, bet kuriems galbūt reikia apsaugos, ar jos reikia perkelti ir apgyveninti. Tai reikia spręsti. Atnaujinta ataskaita paskelbta vakar E, mini nedidelį perkelimų skaičių, tačiau jeigu pažvelgsime e, perkeltų žmonių skaičių, jų yra virš 7 tūkstančių. Jeigu mes norime pasiūsti signalą žmonėms, kurie galbūt galvoja apie rizikingą kelionę arba centrinių viržėmė juos maršrutų, to nedaryti, nes yra alternatyva. Tam e, reikia patikimų skaičių patikimų teisėtų būdų. Mums tie skaičiai yra per maži, mums reikia didesnių siekti skaičių. Anksčiau mes e, manėme, kad reikia 10 procentų visų siriečių e, perkelti. E, ir reikia siekti, kad veiktų savanoriška humanitarinė sistema Turkijoje. Tai ir reikia, kad tos sistemos iš kitų šalių, Jordanijos ir Libano, taip pat veiktų. Taigi mes taip pat netolime pamiršti, kad e, ne viena Italija ar Graikija turi tai daryti. Visos valstybės narės turi dėti pastangas, kad veiktų teisėti migracijos keliai. Ačiū poniam Genis, ačiū poniam Olvidį. Ačiū jūsų pasisakymus. Dabar perėmė prie kito darbotojas klausimo. Dublino reforma. Mėly kolegos, gegužės ketvirtą komisija pristatė pasiūlymą peržiūrėti Dublino trečiąjį reglamentą. Pasiūlymas yra svarbiausias e, prieglopščio paketo peržiūros aspektas. Šio prieglopščio paketo reforma siekia panaikinti tas spragas, kurios pasirodė egzistuojančios prasidėjus prabėglių kriziai. Pasiūlymas susijęs su dviem ankstesniais komisijos pasiūlymais. Tai ir perkelimo mechanizmas, e, kur ponas Kirchopas yra pranešėjas, ir taip pat pasiūlymas pakeisti Dublinį trečiąjį reglamentą, nustatant valstybę narę atsakingą už tarnybos e, apsaugos prašymo tikrinimą e, neridimiems nepilnamečiams. Čia ponia Vikstromė pranešėja. Šiuo metu pradžioje komisija konsultavosi su politinėmis frakcijomis dėl jų nuomonių, dėl Dublino sistemos peržiūros ir savo komunikate paskelbtame balandžio 6 išdėstė du galimus požiūrius į prieglapščio sistemos reformą. Ir šiandien mes Sveikiname pas mus atvykusi poną Mušel, kuris yra migracijos ir apsaugos e, skyriaus direktorius Europos komisijoje, kuris pristatys mums e, tą pasiūlymą. Dabar prašom jums žodis. Ačiū, pirmininkė. Kaip žinia, daugiau kaip prieš mėnesį komisija pateikė pasiūlymus dėl Dublino reformos, tai yra dalis e, pirmo, pirmojo etapo teisėkuros pasiūlymų, kurie teikiami siekiant iš esmės per e, tvarkyti ES prieglopščio sistemą. Dublino pasiūlymai yra labai jautrus, gal jautriausias politiškai, taip pat ir svarbiausias, e, galvojant apie Europos prieglopščio sistemos pakeitimus. Visi žinote turbūt, kad e, dabartinės padėties išlaikymas nėra e, galimas kelias. Ne viena valstybė narė negalėtų sudaroti tokia, su tokia krize, kaip kad kilo pernai. Pagalvokime apie Graikiją ar Italiją. Ne viena valstybė narė su dabartinė Dublino sistema negalėtų susidoroti su iššūkiais E, taigi, kokie yra tikslai reformos? Pirmiausia, veiksmingesnės Dublino taisyklės. Antra, e, jau seniai e, prašo to Europos parlamentas, tai yra įrašyti solidarumo aspektą teisingumo į sistemą. Tai yra antrasis tikslas, tam, kad valstybės narės nepatirtų neproporcingos spaudimo savo prieglopščio sistemai bet norėčiau akcentuoti dar du aspektus. Pirmiausia, e, sistemos e, veiksmingumas. E, trumpesni terminai pateikiant prašymus ir paskirstant pabėgėlius tarp valstybių narių. Labai svarbu yra numatyti galimybę, tiksliau galimybę perduoti atsakomybę tarp, atsakomybę tarp valstybių narių yra panaikinta. E, taip pat bus priimtas sprendimų dėl antrinio judėjimo. Kai valstybė narė bus e, atsakinga, ji negalės išvengti savo prievolių. Tai e, atgrasytų nuo antrinio judėjimo, bet yra ir kitų elementų, kurie tokį judėjimą e, turėtų atgrasyti. Būtent e, prieglopšio prašytojai privalės išlikti valstybėje narėje, kuri nagrinės jų prašymą e, tam, e, kad galėtų gauti tam tikras išmokas. Jeigu norime sažiningumo ir solidarumo sistemoje, turime išvengti situacijų, kai migrantai galės e, naudotis E, taisyklėmis ir sugriaus solidarumo mechanizmą per antrinį judėjimą. Dabar solidarumo mechanizmas. Tai e, vadinama korekciniu mechanizmu. Tai reiškia, kad automatiškai bus apskaičiuojama skaičiai prieglopščių prašytojų ir e, tokiu būdu bus siekiama užtikrinti teisingumą. Du kriterijai paprasti Mes nutarėme paprastai veikti bus du kontroliniai kriterijai. Pirmiaus, pirmasis e, - šalies gyventojų skaičius ir šalies BVP. Tie du kriterijai bus naudojami apskaičiuojant, koks yra teisingas, sąžininkas prieglopščio prašytojų skaičius tenkantis tai šaliai. Mes kasdien skaičiuosime e, prieglopšio prašymų skaičių. Ir kai bus viršytas 150 procentų, tas referencinis raktas bus laikoma, kad atsirado neproporcingas spaudimas ir viršijus tą raktą procentą, kuris yra 150 procentų, tada e, pradės galioti e, perkelimo sistema. Ir mes taip pat įrašome e, perkelimo elementą e, tam, kad e, būtų galima sukurti teisėtus kelius į Europos Sąjungą. Apie tai buvo ką tik tai kalbama. Mums labai yra svarbu kalbėti apie perkelimą iš trečių šalių į Europos Sąjungą. Kitas dalykas, aš žinau, kad jūs apie tai galvojate kalbojate daug apie tai, kad laikinai, pavyzdžiui, šalis galėtų nedalyvauti perkelimo es viduje sistemoje, bet tam reikėtų įmokėti 250 tūkstančių eurų. Tūkstančių eurų uh, už kiekvieną pabėgėlį, kuris yra neperkeliamas. Tai numatys tam tikro lankstumo kai kurioms valstybėms narėms, bet mes labai aukštą sumą nustatėme, kad nepaskatintume šalių naudotis tą galimybę. Žinau, jog jūsų komitete kai kurie nariai linkia palaikyti antrąją galimybę komunikato, apie tai kalbėjo pirmininkė. Tai yra atsisakyti geografinio e, atvykimo migrantų kriterijaus. Bet išklausėme visus suinteresuotus subjektus ir manome, kad tai, ką dabar siūlome, yra, turi galimybę būti patvirtinta bendro sprendimo procedūros keliu. Komisija nenori teikti pasiūlymų, kurie gražiai atrodo popieriuje, bet kurie niekad pat, nebūtų patvirtinti per šią procedūrą. Taigi mes e, teikėme tokį pasiūlymą, kuris galėtų tapti kompromiso subjektu tarp tarybos ir parlamento. Ir dėl atvykimo e, kriterijų ir nėra tų nuostatų. Ir mes neatsižvelgėme ir į tokį elementą kaip preferencijos prieglopščio prašytojų. Mes e, neįrašome tokių galimybių. Pavyzdžiui, nori vykti prieglopščio prašytas į Švediją, Vokietiją ar į Lenkiją. Į to kriterijaus nebus. Mes siekėme sukurti ES prieglopščio sistemą. Jeigu tu prašai apsaugos Europos Sąjungoje, tai neprašai apsaugos kokio nors e, konkrečioje šalyje, negali pasirinkti, kurią šalį nori vykti. Kai kas gali pasakyti taip, migrantai e, galbūt moka kurios nors šalies kalbą, reikia į tai atsižvelgti ar į kvalifikacijas jų turimas. Mes nusprendėme to nedaryti, nes norime mes veiksmingos, e, teisingos sistemos, kuri veiktų. Jeigu atsirastų tie kiti kriterijai, sistema taptų labai sudėtinga ir neveiks. Mes norime e, sparčių veiksmų, kad kai žmonės atvyksta, jie būtų perkeliami į kitas šalis ES greitai. Ir mes taip pat pakeitėme šeimos kriterijų, įrašėme mm, brolius ir seseris kaip šeimos e, narius. Kartais e, žmonių kelionė trunka visus mėnesius, net ir metus ir šeimos išsibarsto kelionės metu. Mūsų manimų šeimos apibrėžimas buvo pernelyg siauras, mes dabar praplėtėme jį ir bandysime e, tokiu būdu taip pat kovoti su antriniais judėjimais es viduje. E, žmonės e, neturėtų būti atskirti nuo šeimos ir dėl to dažnai žinome, kad žmonės norėdavo vykti į tam tikras šalis dėl e, tų priežasčių susijungimo su šeimos nariais. E, Jeigu mes norime, kad Dublino sistema veiktų, mes turime užtikrinti, kad visos valstybės narės vienodintų prieimimo sąlygas, taip pat ir išbaigtumo normų. Jeigu Afganistano pilietis kreipiasi į Italijos valdžią, turėtų turėti tokias pat galimybės, kaip kad kreidomasis į Švediją ar Latviją. Mes pateiksime Dėl to e, kitų pasiūlymų reikia žiūrėti į šį pasiūlymą kaip paketo e, dalį. Komisija e, teiks prieimo sąlygų direktyvai prieglopščio procedūros ir kvalifikacijų direktyvos pakeitimams bus pateikti papildomi teisėkros pasiūlymai Liepos mėnesį. Ačiū. Ačiū ponui Mušel. Dabar žodis poniai Vikstrom. Merci bien, madame la prezidentė. Ačiū pirmininkė. Dėkui, kolegus. Pirmiausia, norėčiau kreiptis į komisijos atstovą, pana Mišel. Ačiū už jūsų pasisakymą, pristatymą. Dėkuoju visiems kolegams už jūsų pasitikėjimą, kuris leidžia man dirbti šį darbą komitetui šiuo klausimu. Baigus bendrąją prieglopščio sistemą prieš trejus metus, dauguma tuo metu tikėjomės, kad mes sukūrėme sistemą, kuri praktikoje veiks prieglošio prašytojams ir institucijams, valstybėms narėms. Buvo daug dalykų tuo metu, e, kuriuos parlamentas būtų norėjęs daryti kitaip. Tačiau mes tikėjomės, kad padėjome pagrindus tvariai prieglošio sistemai, kuri e, veiks ilgiau negu du metus. Šiandien akivaizdu, kad sistema visiškai žlugo. Ji nesuteikia užtikrinti tinkamo proceso prievašio prašytojams, ji nesuteikia valstybėms narėms priemonių, kad jos galėtų susidoroti su esama situacija, kuomet yra daug pabėgėlių, kurie atvyksta į ES. Sistema, ne, mano nuomonė, kas yra svarbiausia, neuždirba pasitikėjimo tarp ES piliečių ir todėl mes matome, kad atsiranda ksenofobinių grupuočių vis daugiau valstybės narėse. Taigi praėjusiais metais mes bandome įvairiais lopais lopyti tą sistemą migracijos krizės akivaizdoje. Tik tai dabar susilaukime pasiūlymų fundamentaliai reformuoti sistemą, kad galėtume sukurti ją tokią, kuri duotų praktiko rezultatų. Dabar galime pasimokyti iš praeities klaidų ir sukurti šį beitą, kas galėtų išlikti daugiau negu du metus e, ir veiktų tvariai ilgą laiką. Komisija pristatė savo pasiūlymą dėl Dublino, Eurodako, IASO ir dabar mes laukiame pasiūlymų dėl likusių dokumentų susijusių su prieglapščio procedūra, kvalifikacija kvalifikacijų, taip pat ir perkelimo pasiūlymų. Kadangi daugelis iš jų yra tarpusavė susiję, būtų sunku e, pateikti vieningą nuomonę dėl bendros sistemos, kurią siūlo komisija, kol nepamatysime visų pasiūlymo. Taip pat labai svarbu dirbti labai e, vieningai šiame komite, skirtingi pranešėjai, skirtingos komandos, dirbantys su skirtingais dokumentais kad sukurtume tokią ekosistemą, kuri būtų e, vieninga ir kad dokumentai būtų reformuoti tvariai. Kai dėl Dublino reglamento parlamentas didžiulę daugumą patvirtino e, daug e, įvairių principų Metsai langė pranešimuose dėl požiūrio į, požiūrio į migraciją. Šie principai tikrai mane nukreips taip pat mano darbą reformuojant Dublino reglamentą. Norėčiau išdėstyti tris kriterijus reformai, kuriuos reikia įvykdyti. Pirmiausia, kokios, dėl kokios sistemos besutartume, ji turės veikti taip, kaip ketinta, realiai, praktikoje. Norai, norų reiškimas e, turi baigtis, nes prieglaušio prašantys žmonės ir ES piliečiai nusipelno, kad mes politikai įdėktume tvirtą prieglaušio sistemą, kuri veiks ir kuri užtikrins, užtikrins kad žmonės, kuriems reikia dronės apsaugos, galės e, pasinaudoti tokią teisę Europoje. Antra, kad sistema veiktų ir gerai veiktų, Mums reikia užtikrinti sažingesnį atsakomybės pasidalėjimą priimant pabėgėlius. Jeigu sistemoje išliks logika, kai praktikoje tik kelios valstybės narės e, pri, prisima visą atsakomybę, tai ta sistema dar kartą žlugs. Tačiau mes taip pat turime pripažinti, kad tokios sistemos dėl su, su e, sąžiningo atsakomybės pasidalymų sukūrimas nėra lengvas. Iššūkiai yra didžiuliai ir negalima jų nuvertinti. Taip pat negalima leisti sistemai žlugti, jeigu ji bus nerealistiška būtent šio elemento atžvilgiu. Trečias kriterijus - tai turi būti sistema, kuri sukuria pozityves paskatas ir kuria pasitikėjimą tarpusavį. Prievašą prašantis žmonės, kurie pasiekia mūsų krantus, turi pasitikėti tuo, kad prieglapščio sistema leis e, jiems pateikti savo bylą ir suteiks jiems apsaugą, jeigu jie atitinka kriterijus. O valstybės narės turi pasitikėti tuo, kad kiekviena iš 28 valstybių narių turės paskaitas tinkamai suvaidinti savo vaidmenį, įskaitant ir e, išorės sienų e, valdymo užduotis valstybės narės turi žinoti, kad žmonės po tinkamo proceso, jeigu jie netitinka tarptautinės apsaugos reikalavimų, turėtų būti gražinti oriai. Piliečiai turi tikėti, kad Europa įgyvendins e, savo pareigas, o institucijos, ar jos būtų nacionalinės ar europinės, turės pajėgumus valdyti migracijos srautus organizuotai oriai, taip pat užtikrinant ir piliečių saugumą. Noriu patikinti Jūs, kad kartu su šešėlinių pranešėjų komandomis mes pradėjome e, labai smarkiai dirbti, surengėme du šešėlinių pranešėjų posėdžius e, ir esame numatę iki vasaros atostogų po posėdį per savaitę. Tai yra labai daug. Visgi aš nenoriu suteikti jokių iliuzijų, kad e, viską padarysime greitai. Viskam prireiks laiko, tam reikės laiko, nes turime visiškai viską parengti visiškai teisingai. Taip pat noriu pasakyti Jums, kad nuolat susitinku su NVO, kitais suinteresuotais subjektais, tarptautinėmis organizacijomis, kurie turi patirties dirbant su šią sistemą, kad surinktume jų idėjas dėl to, kaip pagerinti pasiūlymus. Tuo pat metu pradėjau procesą susitikimų su valstybėmis narėmis ir pirmiausia su sudėtingiausiamis. Ir nors ir parlamento pradinė pozicija labai nutolusi nuo kai kurių valstybių narių pozicijų, galiausiai mums reikės rasti bendrą sprendimą. Aš esu įstikinusi, kad mūsų pareiga yra išlipti iš apkasų ir ieškoti bendrų sprendimų, o ne nuolat kovoti praeities mūšius. Turime, baigiu, baigiu pirminkę, turime nuolat dirbti ir kūrybingai dirbti tam, kad rastume kūrybingą sprendimą, kuris gražintų pasitikėjimą tą sistemą. Mes esame skolingi tai prieglobščio prašytojams, kad tinkamai priimtume tuos pabėgėlius ir esame skolingi tai ir piliečiams. Mums nepavyko labai smarkiai. Tai negali tęstis, kolegos turiu pasakyti Jums, kad mano duris bus atviros visada visiems, kurie turės kūrybiškų pasiūlymų, kaip išspręsti kartu šią problemą ir rasti gerų sprendimų. Esu įstikinusi, kad ne tik galime, kad šį kartą ir privalome tai padaryti. Ačiū. Merci, Madame Vikstrom. Ačiū, ponė Vikstrom. Kolegos, turime dabar šešis, šešėlinius pranešėjus, tačiau čia matau tik tai ponę Šlein. Ar ponė Metsol iš EPP e, paliko kažkam iš frakcijos pristatyti savo nuomonę? Ne, atrodo ne. Na, tokiu atveju ponė Šlein žodis. Ačiū pirmininkė. Nėra jokios paslapties, e, kad e, mes nesame patenkinti pasiūlymais, e, nes jis labai toli nuo Metsolos pranešimo idėjų, dėl ko balsavo parlamentas didžiulę daugumą. Čia trūksta automatinių, trūksta ir daug dalykų centralizuoto proceso Europos lygmenių. Yra korekcinis mechanizmas, tačiau neaišku, kaip jisai veiksmingai bus paleistas ir kaip jis veiks. 150 procentų kriterijus yra grinai matematiškas ir abstraktus. Ir jis nesižvelgia į tai, kad kokia yra dabartinė sistema, prieimimo sistemoje kai kuriuose valstybės narėse, kuri žlunga. Neaišku, kaip e, laikinas, laikina išlyga veikia, ar jį bus atnaujinama, ar valstybės narės turės motivuoti tą laikiną nepanaudojimą, laikiną išimti. Ar bus pakankamas tas finansinis solidarumas? Našta pirmai atvykimo šaliai yra vis per didelis. Per didelė. Taigi yra tam tikrų pasiūlymo aspektų, kuriuos reikia peržiūrėti, nes jie kelia nerimą dėl pagrindinių teisių ir procedūrinių žmonių, migrantų ir pabėgėlių teisų. Žinoma, Dėl preferencijų, jūs juos paminėjote. Parlamentas praeitįje yra pabrėžęs būtinybę atsižvelgti tas preferencijas, kurias išdėsto pabėgėliai. E, tai pabrėžta mūsų ankstesnėme pranešime. Reikia vengti antrinio judėjimo, tačiau, kaip jeigu teisingai suprantu, kad tie e, perskirstimas, tas e, valstybės narėjams paskirtas skaičius yra loterija reikia, kad valstybės narės imtųsi savo darbo dalies. Na, tai gana ciniška sakyti, kad jos nenorės to daryti. Galbūt jos norės tai daryti. Paskutinį kartą tai sakau, nes jūs iškėlėte šią mintį. Nemanau, kad komisija, jeigu jį būtų pasiūlymusi ambicingesnė reforma, tas pasiūlymas būtų žlugęs. Manau, kad yra rėmėjų netgi taryboje. Manau, kad prarastas šansas uh, vyriausybėms, kurios nenori dirb, prisimti savo dalies užduoties, e, būtų buvęs šansas būtent e, jam prieš pastatyti tą politinės atskamybės e, faktą. Na, bet kaip ten bebūtų, mes dirbsime kartu rengiančią reformą, turime gerą komandą, gerą komandos lyderę Vikstrom. Turime padaryti viską, kad šis pasiūlymas būtų kaip galima artimesnis tam, ko mes parlamente reikalavome jau ne kartą. Ir mūsų balsas nepakankamai buvo išgirstas. Ačiū dabar, panas Dechovski. Děkuji, paní předsedající. Já budu samozřejmě za kolegyni Mecolu tady, tady pozdravovat pana Michela, budu pozdravovat další kolegy. Kolegės Mecolas vardu Norėčiau padėkoti mūsų svečiui ir kitiems. Dėkuoju, kurie dirba komisijoje kitur, ieško sprendimų. Ir aktyviai rengia dokumentus, e, kurie labiau atitiktų realybę. Pone Metso norėjo būtent tą pasakyti, dabar aš savo vardu kalbėsiu. Tiksliau noriu pateikti Jums konkretų klausimą. Aš, kai jūs kalbėjote, klausiau savęs e, keletą dalykų. Gal tą vieną klausimą išskaidysiu todėl į keletą trumpų. Pirmiausiai, kas atsakingas už transportavimą ar valstybė narė? iš kurios išvykstama bus, ar valstybė narė, į kurią atvyks žmogus. Jeigu žmogus, pavyzdžiui, e, blogai elgesi, smurtauja, e, vykdo, įvykdo nusikaltimą, e, ar galima teisti tą žmogų? Antras dalykas, kas apmokės už transportą nes tie žmonės vyks, bus vežami kažkur tokiu atveju. Trečias dalykas - antroji migracija. Antrinė. Čekijoje e, dabar yra Irako, buvo tiksliau Irako pabėgėlių, kurie po mėnesio išvyko į Vokietiją. Mes labai gražiai su jais elgėmės, aprūpinome būstų, e, vaikai galėjo eiti į mokyklą, tačiau tie žmonės vis tiek išvyko į Vokietiją. Ketvirtas klausimas. E, gilinausi į Ženevos konvenciją, gal skirtingai nuo daugelio kitų. Ir noriu paklausti, ar e, gabiavimas e, žmonės, vežimas iš vienos Europos šalies į kitą neprieštrauja Ženevos konvencijai. Aš dabar matau tekstą prieš save tos e, konvencijos. Ten sakoma, kad asmens negalima priversti gyventi kokioje nors konkrečioje teritorijoje. Penktas konkretus klausimas. Jeigu vyksta antrinė migracija, kas bus atsakingas už žmogų, pavyzdžiui, jeigu Vokiet, į Vokietiją atvyksta pabėgėlis iš Čekijos, ar gražinti jį į Čekiją ar į Iraką? Vokietijai kol kas kyla neiškumų dėl to. Dar vienas klausimas - kova su priekyba žmonėmis. Kas nuspręs e, apie tai, kas kur bus e, perkeliamas, kur komunistinė sistemoje Čekijos, Slovakijoje juokavome. Jeigu aš e, meluoju, tai išsiųskite mane į vakarų Vokietiją. Aišku, visi meluodavo, nes visi norėjo ten gyventi. Ir E, jeigu e, nespręsime problemų su valdymo centrais Graikijoje, tai tikrai matysime, kad visi norės gyventi Švedijoje ar Vokietijoje, niekas nevažiuos į Čekiją. Dar norėčiau pasakyti, kad labai vertinu jūsų darbą taip pat. E, žinau, kad ponė Jotova lankėsi Sicilijoje. Ir turiu tokį retorinį klausimą. Nereikia jį atsakyti. Vokietija prieėmė 15 pabėgėlių pernai. Tai ar e, jie demonstruoja solidarumą su ES ar ksenofobiją? Pone Uisberg. Dėkuoju. Dėkuoju už informaciją. Taip, užtruks viskas iki trejų metų reikia, tiksliau prireiks, kol viską peržiūrėsime Dublino sustarimus, Šengeno informacijos sistemą, pasienio apsaugą. Aš esu Švedijos ir matau, kad situacija chaotiška, kadangi mes sulaukime pernelyg daug žmonių. Klausimas dėl Dublino 3 žmonių, kurie atvyksta kaip pavieniai žmonės, ar jų reikia klausti, kur jie nori vykti. Jie gali išreikšti savo norus. Ar mes e, skirstysime juos kaip bet kokius kitus pabėgėlius. Švedija priėmė 35 tūkstančius pernai. Kalbame apie jaunus e, vyrus, jaunuolius tiksliau, ne. Kaip mes juos paskirsime po valstybės narės, ar bus kokie nors e, reikalavimai amžiai nustatyti ar kaip. Ir jau kažkas išsiunčiamas į Čekiją, gal jie ten, jiem ten nepatinka, galbūt e, pasirinks Švediją. Kolega iš Čekijos kalbėjo apie transporto sąnaudas, tikrai tai įdomus klausimai valstybės narės nėra pasirengusios taikyti bendrą prieglopščio politiką. Todėl niekas ir nevyksta, todėl nematome pažangos. Daug valstybių narių nieko nedaro, nes nenori. Tai yra rimta problema. Dėkoju. Ponas Haleau. Dėkoju, gerbam pirminkė. E, skirtingos e, tautybės skirtingai pripažįstamos skirtingose valstybėse narėse. Ir dėl to matome tą antrinį judėjimą, e, rinkimasi palankiausias šalis. Pernai 150 tūkstančių žmonių per Vengriją, Austriją, Vokietiją ir Daniją atvyko pas mus, kad kreiptųsi dėl prieglopščio Švedijoje ir Suomijoje. Ir E, sprendimas dėl sėkmingo perkelimo pabėgėlio priklauso nuo to, kuri šalis pirma nagrinės prašymą. Ir ta problema išliks net ir peržiūrėtojo Dublino sistemoje. Dėl to uh, nereguliarūs migrantai nori išvengti įsiregistruoti pirmoje šalyje ir kadangi nėra uh, sienų vidinės kontrolės, tai negalima užkirsti kelio tam žmogui pakliūti į kitą šalį ir ten pateikti prieglopšio prašymą ar vykti į kitą šalį po to, kai tam asmeniai bus suteikta tarptautinė apsauga vienoje šalyje. Žmonės į Italiją ar Graikiją vyksta ne dėl to, kad nori ten išlikti, bet žino, kad ten, iš ten nekliudomai šiaurę galės keliauti. Mano nuomonė būtų protinga E, vesti prievolę valstybėms narėms automatiškai atmesti prašymus e, iš žmonių, kurie aiškiai yra atvykę iš kitos valstybės narės. Tai galėtų sumažinti spaudimą Italijai ir Graikijai, kadangi e, daugeliu imigrantų tai yra tranzito šalis. Ačiū. Dėkoju. Ponas Radėvas, paskutinis kalbėtojas. Dėkoju gerbiamą pirmininkę. Dėkoju, ponė Mišel, jums už pasisakymą. Aš manau, kad Europos komisijos siūlomos reformos netitinka e, kai kurių parlamento išsakytų neseniai reikalavimų. Pagal jūsų pasiūlymą prieglopščio prašytojai turės kreiptis prieglopščio pirmojoje šalyje, kurią atvyksta ir ta šalis taps atsakinga už juos. Tokiu būdu jūs nepakeisite dabartinės situacijos. E, ir dabar Graikija susiduria su problemus, galbūt Bulgarija ateityje. Dabartinė migrantų krizė pademonstravo, kad sistema neveikia ir kad mes turime ją keisti. Aišku, kad tie žmonės nenori išlikti tose šalyse, į kurias atvyksta, nori vykti į Vokietiją, į šiaurės šalis jie. Galbūt jūs galite pasiūlyti ką nors kito, galite uh, e, Jūs pakeitėte šeimos savoką, įtraukėte brolius ir seseris. Taip pat e, šeimas, e, šeimų narius, po to, kai šeima sudaroma jau atvykus Ir tokiu būdu visi tie asmenys, kaip giminės, galės gauti tarptautinę apsaugą. Manau, kad atsiras santuokų, padaugės jų, kadangi tai gali paspartinti procedūras. Dar vienas dalykas žmonės dažnai neturi dokumentų, kad įrodytų savo tapatybę ir sudaromos santokos pabėgėlių stovyklose. E, reiškia, kad, tie, kad žmonės susituokia negaus pažymėjimų. Ačiū, ponė Radėvai. Dabar ponas Mišel. Norėčiau aš patekti Jums klausimą. Gal jūs galėtumėte konkrečiai atsakyti į klausimą, ar tai yra radikali reforma, apie kurią mes girdėjome iš uh, pono Vromopolius, nes kolegos sako, kad tai, ką jūs siūlote, yra tik kosmetiniai pakeitimai, daugiau ar mažiau. Ir kad tai nepasiteisins, kaip kad buvo e, ankstesnių sistemų atveju. Ką Jūs galvote apie tą automatinį mechanizmą, pagal kurį bus e, skaičiuojami žmonių skaičiai? Kalbama apie e, žmonės, dažnai žmonės prie išorės sienų susiduria su realiomis grėsmėmis. Taip pat e, ne visus e, pavyksta užfiksuoti pasienio apsaugos tarnyboms. E. Dėkuoju, pirmininkė. Stebuklingo sprendimo nėra. Labai daug prieštaravimų yra tarp darb pasisakiusiųjų. Kodėl taip yra? Ogi yra taip, todėl kad paprasto sprendimo nėra. Tiesiog čia yra žmonės, gyvi žmonės, kurie nori vykti į Vokietiją, nori vykti į Švediją. Jeigu mes pasirinktume antrą variantą, e, kurį siūlo komisija, vis tiek bus dar antrinių kelionių, kad ir kokia būtų pasirinkta pirma, antra ar trečia opcija, ar kažkokia nauja opcija, naujas variantas, vis tiek žmonės keliaus toliau ir važiuos, kur jie nori važiuoti. Taigi, mes turime sąžininką valstybių narių atžvilgių sistemą, bet taipogi turime aiškinti e, migrantams, kokiagi yra situacija. Taip, ponė Vikstrom, mes turime turėti bendrą vaizdą tam, kad e, dėrėjimą tarpusavio programų užtikrintume. Ir, kaip ir sakiau, žmonės ir toliau keliaus iš tų valstybių, kur yra paskirti. Nieko čia nepadarysime. Bet mes turime paaiškinti žmonėms, kad jūs ieškote saugumo. Mes jums pasiūlysime saugumą, bet jūs neturite teisės pasirinkti šalies. Jeigu jūs norite pasirinkti šalį, tai mes jūs siūsime atgal. Ir žmonės, migrantai turi laikytis mūsų nustatytų taisyklių, kitu atveju nebus bendrosios prieglaušio sistemos. Mes siūlome ne kosmetinius pakeitimus, o esminius pakeitimus nes čia yra dabar kuriama nuolatinė perkelimo tvarka. 150 procentų e, dalis bus labai greitai pasiekta. Štai pavyzdžiui, pasižiūrėkime į Graikiją, Graikijos situaciją. Graikijos ekonominės galimybės jau šiandien praktiškai yra pasiekiama 150 procentų riba. Taigi nuolat bus žmonės persiunčiami kitur, perkeliami kitur. Taigi labai greitai bus antrojo varianto, antro scenarijaus situacija pasiekta. Mes Libe komitete jau ilgus metus prašome solidarumo, sąžiningo solidarumo principų laikymosi. Taryboje valstybės narės taipogi yra susiskaldžiusios. Mums reikia vienybės tiek parlamente, tiek taryboje tam, kad kompromiso būtų pasiekta. Komisija išklausiusi visų pozicijų, mes manome, komisija mano, kad pirmasis variantas yra geriausias, pirmoji opcija yra geriausia. Mes turime realius patikrinimus vietoje E, atlikinėti. Pone Vikstrom yra teisi, mums reikia operatyvinių veiklos didesnių galimybių. Ir reikia dabar paaiškinti, kas mokės už tai, kas mokės už transporto e, išlaidas. Žmonėms, kurie žmonių, kurie vėliau e, pervažiuos į kitą šalį atveju, tai galutinio tikslo šalies e, pastangomis bus išsiunčiami žmonės atgal. Ir dabar ta sistema jau veikia. Mes galime alternatyvų ieškoti, esame suteikę lankščiai, tačiau mums reikia to korekcinio mechanizmo. Ir jeigu pavyks to pasiekti taryboje, tai pavyks pasiekti ir esminių pokyčių sistemoje. Dabar dėl preferencijų prieglapšio ieškotojai. Mes daug apie tai galvojame. Mes visiškai netmetėme tos minties, mes labai atidžiai panagrinėjome tą galimybę. Tačiau labai sudėtinga yra tai įgyvendinti. Pirmiausia, dabar dėl kalbos mokėjimo. Įsivaizduokime prieglapščio prašytojus, kurie sako, aš noriu važiuoti į e, Lenkiją, nes aš kalbu lenkiškai. Kaip dabar Graikijoje įvertinti, ar jis kalba lenkiškai? Ar kursus organizuoti, ar mokytojus samdyti tam, kad e, tai tuo įsitikintume, kaip įsitikinti, ar pakankamai gerai jis tą lenkų kalbą e, moka. Ir Kaip nuspręsti, kad jį reikėtų siūsti į Lenkiją, o ne į Čekiją, pavyzdžiui? Kokio lygio jo Lenkų kalba turi būti? Antras dalykas - kvalifikacija. Kaip tai patikrinti su valstybėmis narėmis? Kaip su diplomatais tai sutikrinti? Mums reikalinga veikianti relokalizacijos perkelimo sistema. Mes jau matėme per pastarosius metus, kad labai sudėtinga yra tai gyvendinti. Taigi nedarykime to dar sudėtingesnių procesų. Padarykime tai paprastą, veiksmingą ir greitą sistemą. Greitai veikiančią sistemą. Vienas filosofinis klausimas buvo apie Japoniją. Taip, aš visiškai sutinku su tuo, ką jūs sakėte. Taip, Japonijai reikia priimti daugiau žmonių, taip jie turėtų dalyvauti perkelimo programuose prez, prezidentas Obama rugsėjo mėnesį e, New York'o konferencijos metu apie tai kalbėjo. Jis sakė, kad reikia e, daugiau įsipareigojimo iš kitų šalių, gal ne tik Japonijos, bet pavyzdžiui, Persijos įlankos šalių. Gal ten jie galėtų priimti Sirijo, daugiau Sirijos žmonių. Taigi reikalinga, reikalingas didesnis tarptautinių partnerių įsitraukimas. Dėl vidaus, dėl vidaus sienų kontrolės. Mes nemanome, kad reikalinga vidaus sienų kontrolė nes migrantų valdymo centrų sistemai veikiant visi būtų registruojami, visi būtų tinkamai suregistruoti pirmoje atvykimo valstybėje ir po to jau sistemos viduje, jeigu matysime, kad kažkas tai pervažiavo į kitą šalį, tai iš karto tai būtų matoma sistemoje. Ir tada jau e, galtinis tikslo kilmės, tikslo tiksliau valstybės e, prerogatyva būtų tolesnis perkelimas. Taigi mes sukūrėme sistemą, kuri veikia, kuri yra paprasta ir kuri yra veiksminga, be jokios abejonės. Mes esame pasirengę diskutuoti su parlamentu, kitais partneriais, mes esame nusitikę lankščiai, gali, esame pasirengę koreguoti tai, tobulinti. Kaip jau ir sakiau, mes dirbame su tai žmonėmis ir matome, kokios yra tendencijos. Kartais klausime žmonių, kodėlgi jie nori važiuoti į Vokietiją. Jie netgi nežino, kodėl nori važiuoti į tą Vokietiją. Tiesiog iš priekeivių žmonėmis, iš kažkur girdėjo, kad Vokietijoje yra gerai. Bet jeigu pavyktų įtikinti tą žmogų, kad ne Vokietijoje rojus, tai e, galbūt situacija būtų kitokia. Dabar turime daug Irako Afganistano piliečių, kurie nori sugrįžti atgal į savo šalį, nes pamato, kad realybė skiriasi nuo pažadų, priekeivių žmonėmis pažadų. Taigi labai svarbu yra dirbti su pačiais migrantais, juos įtikinti. Mes e, perkelimo, pagal perkelimo sistemos programas daug kalbame su žmonėmis ir matome, kad e, ir tuo galime tuo daug ką pakeisti. Taigi ne vien tik tai matematiniai čia procesai, skaičiai, statistika svarbus tai yra tik tai to bendro proceso dalis. Mes turime imigrantus imigruoti apie jų teisės ir turime nuolat tai daryti, kai tik tai bus pradėta įgyvendinti, veikti tiksliau sistema. Tai tikrai neprieštarauja Ženevos konvencijai. E, Ženevos konvencijoje kalbama apie negražinimo principą, non-refoulement principą į tą šalis, kuriuose aplinka nėra saugi. Taigi niekas čia mū, dėl tų nekritikuoja, net ir jungtinėse tautose mes e, laikomės tų principų. Ačiū ponui Mišel. Dabar padarysime išimti ponai Metsolai, nes jis ką tik tai atvyko. Ir e, štai dabar porai žodžių jums, minu, po, porai minučių jums žodis. Ačiū pirmininkė nekalbėsiu ilgai. Noriu padėkoti komisijai ir kolegijai Vikstram už tai, kad ji pasirengusi konkrečiai diskutuoti, ko, ko mes norime pasiekti šiuo dokumentu. Ir reikia aiškiai pasakyti, kad net jie tai, kad tai susijęs su mano šalimi ir tai, kaip EPP žiūri į šį procesą rodo, kad e, dabartinė Dublino sistema neveikia ir spaudimas periferinėms valstybėms narėms yra tenka didžiulis. Tai akivaizdu, kad mums reikia visiškai reformuoti sistemą. Per teisėkuros procesą mums reikia sistemos, kuri būtų pagrįsta solidarumo. Ir dirbsime kartu su praneše ir komisija kad rastume sprendimą, kuris būtų priimtinas daugumai parlamente. Ir baigiant norėčiau pasakyti, kad mes norėtume daryti viską, kas įmanoma, kad e, atgras, užkirsime antrinį judėjimą, kaip jūs sakėte. Ačiū ponė Metsola, ponė Vikstram, ar norite kalbėti, jūs jau detaliai daug kalbėjote bet jeigu norite keletą pastabų pateikti, prašom. Ačiū labai, aš jau pasakiau svarbiausius dalykus, bet visgi norėčiau dar kartą kreiptis į kolegas ir dabar jau ir Roberta atėjo. Labai svarbu mums dirbti vieningai komandoje ir žingsnis po žingsnio eiti link e, aiškios atsparios sistemos. Mes viską dės darysime, kad to pasiektume. Ir aišku, tęsime ir tarpusavę dialogą, kad rastume bendras pozicijas, žingsnis po žingsnio. Tai pamatysime, kur eina kiti dokumentai. Taip pat reikia dirbti su valstybėmis narėmis, kurių pozicija nuo mūsų gana smarkiai skiriasi. Klausimas ne dėl to, ar mes baigsime pozityviai. Tiesiog privalome tai padaryti. Yra dalykų gyvenime, kuriuos turi padaryti. Dar kartą ačiū ir išlaikykime gerą dvas, darbo dvasę. Ačiū ponia Vikström, ačiū ponia Mišel. Euh, alors, chers collègues, le point suivant. Kolegos, Kitas, turbūt paskutinis klausimas yra susijęs su ponios Fajon pranešimo projekto pristatymu dėl teisėkuros pasiūlymų, siekiant reglame, pakeisti e, reglamentą 539 dėl trečių šalių piliečių, kurių piliečiai kirzinų išorės sieną privalo turėti vizas ir trečių šalių, kurio piliečiam toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas. E, Pranešimų dokumentas pristatytas Libė komitete, komitete gegužės mėnesį. Ir čia kalbame apie Kosovo vizų liberalizavimą. Dialogas dėl vizų pradėtas nepriklausomai nuo to, kad Kosovo dar nepripažino visos šalis. Taigi dabar pranešimo projekto svarstymas, po to šėliam pranešėjai. Prašom, pana Fajan. Ačiū pirmininkė. Diskusija dėl Kosovo šiandien yra labai svarbi. Kosovas yra labai jauna visuomenė ir jie mus stebi su viltimi todėl prašau jūs turėti tai gal, turėti galvoje. Aš šią šalį puikiai pažįsti su visais jos sudėtingumais ir jau trejais aspektais. Tačiau šiandien džiaugiuosi galėdama pristatyti pranešimą dėl vizų liberalizavimo režimo ir pažangos, kurį šalį, kurios šalis yra pasiekusi. Kodėl e, skubame? Todėl, kad šalis buvo izoliuota per nelik ilgai, netgi dar daugiau. Ji įvykdė daugiau 90 e, kriterijų numatytų e, jos reformų plane, daugiau negu bet kuri Balkanų šalis. Šiandien Kosovo piliečiai gali keliauti be vizų tik į keturias ES šalis. Šis izoliavimas turi įtakos kasdieniam gyvenimui, ypač jaunimo. Nes aš būtent turiu juos, turiu e, juos galvoje, kalbėdama apie vizų panaikinimą kad jie turėtų tą pačią europinę perspektyvą, kurią sugriovė krūvini karai. Turime pripažinti, kad kuo ilgiau izoliuosime šalį, tuo daugiau pagrindų atsiranda neorganizuotam nusikalstamumui, nelegalioms kelionėms, padirbtiems dokumentų padirbinėjimui. Geriausias garantija Europos e, saugumui ir stabilumui regione yra ekonominis ir politinis vystimasis kaiminėse šalise. Taip, penkios valstybės narės nepripažįsta Kosovo ir tai yra problema. Aš tikiuosi, kad greitai pažangos pasieksime. Tačiau tai nėra sąlyga bevizam režimui. Komisijos pasiūlymas yra labai aiškus. Kosovas vykdė reikalavimus pagal vizų liberalizavimo planą ir dvi likusios sąlygos bus įgyvendintos iki šio sprendimo patvirtinimo parlamente ir taryboje. Ir kas yra svarbiausia, svarbu, kad Kosovo parlamentas ratifikuotų sustarimą dėl sienos demarkavimo su Jotkalnyje, kaip galima greičiau. Ir nors šis reikalavimas yra nauja sąlyga atsiradusi proceso metu, Kosovo vyriausybė yra įsipareigojusi užbaigti šį procesą. Taip turi būti padaryta iki tol, kol bevizis režimas įsigalios kaip jau sakiau. Kolegos, Kosovas, Kosovas įdegė labai modernę ir e, svetingą sistemą būdžiamam procesui sekti. Ir aš esu įstikinusi, kad nauji technologiniai sprendimai, pavyzdžiui, biometriniai pasai, kurių yra reikalavima, e, leis užtikrinti tikslesnius pasų patikrinimus prie sienos ir Tai leis ES agentūroms tik keistis e, reikalingą informaciją. Baigdama noriu priminkti Jums, kad vizų liberalizavimas yra labai apčiopiamas žingsnis piliečiams, ypač e, nu, paprastiems piliečiams ir jaunimui. O kiti ir taip, e, tiesą sakant, randa būdų, kaip keliauti. Reikia pabrėžti, kad vizų liberalizavimas turi tam tikrus apribojimus ir žmonės turi apie tai žinoti. Ir visą laiką aš tai sakau, nuvykus į Kosovą. Mes stipriname mechanizmą laikinam e, vizų, bevizų režimo sustabdymui šią savaitę. Ir valstybės narės turės priemonės, kaip reaguoti, jeigu būtų pažeidimų. Šiandienėje Europoje dar svarbiau suprasti, koks procesas, kokia pažanga pasiekta, kai šalis atitinka kriterijus ir tai reikia turėti galvoje. Todėl artimai bendradarbiavame su Kosovu, siekdami priartinti Kosovą prie ES. Kai Kosovas išspręs likusias problemas, mes tikrai galėsime paskelbti pozityvių žinių. Ačiū. Merci, madame. Ačiū, ponia Fajon. Dabar žodis šešėliniai pranešėjai iš APP. E ponia Gabriel, prašom. Merci, madame la prezidente. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausia, dėkoju poniai Fajon už pranešimo projekto pristatymą. Mes visi sutinkame su tuo, kad labai aiški struktūra, labai aiškios pagrindinės idėjos yra. Taip, kas kartą, kai e, yra kalbama apie vizų li, režimo liberalizavimą, tai kreipiamasi į piliečius. Ir nereikėtų pamiršti to, kai e, darbame su Kosovu. Taip, mes pasisakome už E, vizų režimo liberalizavimą, bet mūsų kaip parlamentarų kaip įvaizdis priklauso nuo to, kaip yra laikomasi visų europinių kriterijų. Būtent todėl aš e, norėčiau pabrėžti, pabrėžti kad reikia laikytis dviejų dar neįgyvendintų kriterijų. Mes kaip parlamentas negalime sutikti su e, netinkamų kriterijų laikymusi. Nuo to priklauso ir mūsų įvaizdis, ir paties Kosovo įvaizdis, ir visos tai jau įgyvendinusios ar įgyvendinančios šalis e, su tuo susijusios yra būtų neteisinga tai jų atžvilgių. Taigi dėl sienų valdymo sustarimas su Montenegru norėčiau atkreipti jūsų dėmesį iš tai, ką kovo 15 dieną tartautinė komisija buvo sukurta. Labai džiuginantis dalykas tai yra. Ir noriu dar priminti, kad vienas iš pagrindinių ES vertybių yra nesitaikstimas su teritorinio integralumo nesilaikymu. Antras dalykas - kova su Mm, organizuotų nusikalstamumu. Mes vertiname pastangas atliktas šioje srityje, bet labai svarbu yra pasiekti ir ilgalaikių rezultatų siekiant bevizio režimo. Galbūt e, komisijos atstovai galėtų daugiau informacijos suteikti apie pagrindinius iššūkius, e, kuriuos reikėtų atremti dar iki e, ir kuriuos reikėtų atremti. Na ir dar vienas dalykas, nebandykime glaistyti, slėpti problemų. Dar yra penkios šalis, kurios nepripažįsta Kosovo. O tai glaudžiai yra susiję su tapatybės dokumentais. Tapatybės dokumentai reikalingi norint keliauti, taigi visą tai glaudžiai susiję. Tačiau, nepaisant to, noriu pasveikinti poną Fajon, Ir dar kartą norėčiau pasakyti, kad reikėtų e, kaip vieną iš sąlygų nustatyti, tai yra tinkama kriterijų laikymasi. Taigi mes turime prisidėti prie stiprinimo, e, partnerystės su Kosovu stiprinimo piliečių labui, tačiau tuo pat metu turime rimtai tai pasižiūrėti ir turi būti laikomasi visų kriterijų to instrumento, kuris mums toks svarbus yra. Dėkuoju, poniai Gabriel, e, mėly kolegos, e, vertėjai e, sutiko padirbėti keletą minučių ilgiau, tai dabar prašau nepiknaudžiauti, porą minučių žmogui tik tai. Poniai Spinelį žodis. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau pasisakyti Marie-Christine Veržė vardu, ji yra šešėlinė pranešėja. mūsų frakcijos e, vardu. Mes pasisakome už vizų režimo liberalizavimą, taip, tai yra labai svarbu, bet taipogi turėtume užtikrinti, kad visų kriterijų būtų laikomasi, o jų Kosovo atveju yra labai daug, net 98 korupcija, organizuotas nusikalstamumas, žmogaus teisų, ypatingai Romų teisų laikymasis ar pagarba joms būtų tik tai keletas iš tų kriterijų. Taip pat nereikėtų pamiršti, kad daug Kosovo piliečių yra gavę pabėgėlių statusą ES šalise, būtent Prancūzijoje. Tai reiškia, kad vis dėlto dar yra tokių kriterijų, kurių nesilaikoma. Europos tarybos e, Venecijos komisija kovo 7 dieną mums priminė, kad reikalinga nepriklausomų e, institucijų kontrolė žmogaus teisų srityje Kosove. Ačiū, dabar žodis kolegai Burner, jeigu teisingai ištariu pavardę, sako kalbėtoja. Aš nu, kalbu ponos, ponios Lunačiak e, vardu. Mes sveikiname ilgai lauktą sprendimą priimtą komisijos rekomenduoti e, vizų režimo panaikinimą Kosovui. Mes manome, kad labai svarbu yra liberalizuoti vizų režimą su Kosovu. Mes norime konkrečių rezultatų matyti ir e, pakeistas reglamentas turi bū, įsigalioti kaip manoma greičiau. Mes taipogi norėtume padėkoti pranešėjai už e, rimtą darbą su šiuo e, pranešimu ir laiko terminų laikymasi. Mes nenorime uždėlsti šio proceso ir nepateiksime jokių pakeitimų. Visų režimo panaikinimas turi stiprinti kontaktus tarp žmonių. Kosovo yra vienintelė valstybė Balkanuose, kurio piliečiai, nepaisant to, kad turi galimybę keliauti be vizų, vis dėlto negali ją pasinaudoti. Ir dabar, ko gero, Kosovo piliečiai yra vieninteliai regione turintis e, keliauti su vizomis. Taigi jie laikomi kaip ir antra, laiko save kaip ir antrarūšiais dabar piliečiais. Mes kreipiamės į visus suinteresuotus subjektus tam, kad būtų į, įgyvendinti du kriterijai. Pirmiausia, turi būti organizuoti nusikaltėliai ir korupcija kaltinami asmenys atitinkamai e, nubausti ir registruojami. Ir taipogi dar sienų su Montegru, atsiprašau, su Jotkalnyje. Klausimas turi iš, būti išspręstas. Kosovo, Gruzijos, Ukrainos, Turkijos e, klausimai neturi būti svarstomi bendrai, kiekvienas atvejai turi būti svarstomas atskirai. Pone Biurneri, jūs, jūsų laikas baigėsi. Dabar žodis poniai Šmit, kuri yra iš Europos komisijos, prašom. Um, Labai ačiū. Gerbama pirmininkė, komisijos vardu norėčiau padėkoti pranešiai už tai, kad taip greitai parengė šį pranešimą, kad remia komisijos pasiūlymą. Komisija atidžiai seka tai, kas vyksta Kosove, kaip siekiama įvykdyti du likusius reikalavimus tam, kad būtų galima e, panaikinti vizų reikalavimus e, numatytus plane specialiame ir e, komisija praneš jums iškart, kai bus įvykti visi reikalavimai. Dabar suteiksiu žodį e, kolegai Marko Benedeto iš e, Home generalinio direktorato, kad jis pristatytų tas likusius klausimus. Dėkoju. Dėkoju pirmininkiai porą žodžių apie likusius reikalavimus, kuriuos minėjo kai kurie nariai Mes e, suprantame, kad vyriausybė yra įsipareigojus ratifikuoti susitarimus su Juotkalnyje, kaip turbūt e, žinote, dėl to kyla problemų. E, viduje, e, bet kalbame su veikiais politiniais Kosove, e, kalbam apie tai, kad kai e, reikia užtikrinti, kad kai nacionalinė asamblėja nacionalinis e, parlamentas tvirtins e, susitarimus, reikia pakankamos paramos, tai susijęs su ilgais procesais, e, apibrėžiant sieną su Jotkalnyje. Dėl praeities Kosovo 35 bylas rezonansinės tyri, dabar tiksliau 31, dabar 33 atsirado e, organizuoto nusikalstamo srityje 17 kaltinamųjų nuosprendžių paskelbta ir 15 dar vyksta teismo procesų. Kaltinamųjų išvadų pateikta. Ir e, tai nereiškia, kad rezultatus jau matome. Jeigu pasižiūrėsime į mūsų reikalavimus, tai mes norime rezultatų tose bylose ir gegužės mėnesį galime pasakyti, kad bent jau vienas, viena byla buvo išnagrinėta pirmosios instancijos teisme. Vyriausybė pateikė mums informaciją, kad dar 14 bylų atveju e, bent jau e, pirmosios instancijos teismų nagrinėjimo rezultatų artimiausioje ateityje Ir mes, kai gausime informaciją, ją pateiksime tiek parlamentui, tiek tarybai. Labai ačiū už šią informaciją. Tane, dar noriu pasakyti? Prašau. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms už įdomius pasisakymus. Komisija dėkoju už informaciją. Aš esu e, dėkinga, kad e, pozityviai žiūrima į šį klausimą, tai išiškėjo per diskusijas. Aš sutinku su jumis, kad reikia, reikia tikėtis, kad visi reikalavimai bus įgyvendinti ir e, bus atsakyta vizų reikalavimų. Bet noriu pasakyti, kad daugiau negu 90 techninių kriterijų buvo e, nustatyta. Uh, Mes savo ruoštų turime aiškiai sakyti, kad kai šie reikalavimai bus įvykdyti, neatsiras politinių dar kažkokių sąlygų ir kiekviena šalis turi būti vertinama pagal savo uh, nuopelnus. Aš kaip ir jūs tikiuosi, kad parlamentas ratifikuos e, sienos sustarimą. Niekuomet dėl to nebuvo anksčiau problemų. Nežiūrint visko, dirbame toliau su Kosovo valdžia ir siekime, kad vidų reikalavimai būtų panaikinti kaip galima greičiau. Ačiū. Dėkoju, ponė Fajon. Gerbiami kolegos, norėčiau padėkoti visiems už dalyvavimą mūsų posėdėje šiandieną. E, Tanės Fajon e, pranešimui e, galima pakeikti pakeitimus iki e, birželio 24 dienos, 12 valandos, o po pietų kalbėsime apie pagrindinių teisių patį Europos Sąjungoje 2015 metais. Ačiū visiems uždėmesi.